meine sehr verehrten damen und herren kolleginnen und kollegen! wir sind zwar noch spärlich Taigi, ponios ir ponai, kolegos, na, mūsų dar nedaug, bet aš norėčiau pradėti darbą. Dabar 15 minučių po 9. Ir uh, kažkada mums laiko pritrūks, aš nenorėčiau nubausti tų, kurie atėjo laiku. Dabar pirmiausia pirmininko pranešimai. Šiandien po pietų mes nedidelį pakeitimą padarėme. 15.30 pradėsime po pietinį posėdį. Nežinau, ar jūs čia pastebėjote. Na, atsižvelgiant į tai, kad klausimų nėra baisiai daug, tai galbūt nieko baisaus, kad truputį pavėlinsime dabar rezultatai mūsų koordinatorių sustikimo. Taigi dabar pranešėjai dėl Šimanskio imuniteto bylos, panas Stojanovas, imuniteto bylą Zyba, e, kolegas Speroni, e, ponė Kasteks e, Titip klausimų bus pranešėja, Cecilija Vikstriom bus pranešėja darbo grupėje, būtent skirtoje neįgaliųjų klausimams. Čia mes sutarėme vakar koordinatorių posėdėje. Ir aš dar norėčiau atkreipdėmėsi į tai, kad procedūra dėl uh, Europos komisijos pasiūlymo dėl, dėl būtent tos kartelio bylos damage actions bus aptarima pirmiausia Arabkai pranešime ir e, buvo sutarta tai būtent 50 e, straipsnis bus e, taikomas ekonomikos reikalų komitetas būtent užsieima šio klausimu. Na ir iš esmės laikotarpis numatytas trumpas, e, sprendžiant šią bylą. Taigi mes turėtume tik, tik vieną sprendimą, vieną e, e, svarstymą iki kadencijos pabaigos. Taigi būtent sausio mėnesį 31 dieną balsuosime, kad ir komitete būtų galima balsuoti. Taigi man manęs buvo prašyta tai pranešti. Taigi tiek pirmininko pranešimo. Ir dabar ponios Kasteks pranešimas, kuriuo mes vakar negalėjome aptarti, kai ponia Kasteks užims e, vietą, iškart suteiksiu žodį. Manau, kad greitai išnagrinėsime šį pranešimą. Yes, we are just starting with your report. Please.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 nelinijinės e, audiovizualinės paslaugos. Turėtų būti teikiamos, kad e, būtų užtikrintas tam tikras finansinės e, dalyvavimas. Privačios televizijos ir valstybinės televizijos kartu turėtų uh, kurti tokią audiovizualinę aplinką ir tokią audiovizualinę medžiagą, kuri prisidėtų prie tautinės vairovės Europoje. Dėkoju, kolegė Kasteks, ponė Lichtenberger. Dėkoju, aš pritariu jūsų nuomoniai. Mes turime atrasti kažkokias priemonės, kurios užtikrintų didesnį įvairovę, nesvarbu, ar kalbėtume apie kalbų įvairovę, ar apie mažumų kultūrų įvairovę Europoje, kad padėtų išsaugoti tą įvairovę kad e, ta kultūrinė įvairovė neturėtų konkuruoti su stambiaisiais transliuotojais. Tačiau esminis klausimas būtų toks. Pastaruoju metu mes e, konstatavome, kad e, visos valstybės narės, išskyrus didžiasias valstybės narės, jose viešoji, vieš, visuomeniniai transliuotojai E, kokybės prasme priartėjo prie privačių e, transliuotojų ir ypač tai būdinga mažoms valstybėms, kurio, kurių, kurias, e, kuriuose didesnė yra konkurencinė kova negu, pavyzdžiui, Vokietijoje ar Prancūzijoje. Ir todėl kartais kyla klausimas, ką aš dar galiu apsaugoti, jeigu, pavyzdžiui, E, transliuoju slovenišką, belgišką ar austrišką e, Fox TV, e, TV, Fox TV versiją. Todėl manau, kad visuomeninis transliuotojas turėtų būti griežčiau vertinamas, jį turėtų būti žymi, žy, ži, žiūrima rimčiau, nes negali būti ten tiek pat reklamos, negali būti tiek pat amerikietiškų serialų, kuriuos jau 500 kartą E, galiu pamatyti per visus įmanomus prancūziškus ir vokiškus kanalus. Jeigu taip yra, jeigu visuomenis transliuotojas yra toks, tai tada aš nesuprantu, ką mes giname. Arba kodėl mes turėtume tada e, e, kažkaip ypatingai traktuoti visuomenį transliuotoją, dėl ko mes visi sutarėme. Taigi esminis dalykas yra kokybė, kuri yra transliuojama ir ta kokybė vis tik turi būti užtikrinama. Jeigu, kai aš pasižiūriu į e, daugelį tokių ma, ma, smulkesnių elementų, aš matau, kad yra konkurencinė kova, bet kaip matau, kad tos pačius serialus žod, rodo privačios televizijos, kurios, kuriam netaikoma ta speciali apsauga, tai man kyla tam tikri klausimai. Todėl manau, kad valstybėse narėse mums reikia E, kažkaip skatinti kokybišką televiziją. Nežinau, ar jūs suprantate, ką aš turiu omenyje, nes iš tiesų man kelia problemų tai, kad visoje Europoje rodomi tie patys serialai. Tai tada neaišku, ką reikia ginti, ką reikia saugoti. Tuo labiau, kad tie serialai paprastai nėra Europos e, producerių darbas. Jie yra sukurtini Europoje. E, Taigi tai man kelia abejonės ir manau, kad tai taip, taip pat turėtų būti atspindėta. Taip, problema yra ta, kad visuomeninis transliuotojas dažnai ima pavyzdį iš privačių televizijų. Mačiau, kad no, matau, kad norinčių pasakyti nėra. Pone Kasteks. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, aš šimtų procentų pritariu tam, ką pasakė Eva. Ir Aš taip pat manau, kad būtina labai aiškiai išdėstyti jūsų mintį. Todėl savo nuomonės ketvirtame punkte yra pasakyta, kad visos audiovizualinės paslaugų, paslaugų visi audiovizualinių paslaugų kuriejai turėtų ir transliuotojai turėtų prisidėti prie finansavimo prie įvairių įvairių audiovizualinių paslaugų kūrimo finansavimo Europoje. Ir, e, e, ir būtina yra taip pat išlaikyti Europos produkcijas e, skirtas kvotas, kad ir, ir apie kokią, trans, kokį transliavimo būdą kalbėtume. Ir mes matome šiandien Europoje, kad didieji kurėjai naudojasi šią gamybos, kūrybos formą ir mes turime juos ir toliau skatinti tam, kad būtų kuriami serialai Europoje ir kad jie būtų aukštesnės kokybės. Ja. Dar kartą per Lichtenberger. Iš esmų mes e, turėtume dar vieną dalyką padaryti, man jis yra labai svarbus, kad mes e, keistumėmės su filmais E, arba serialais tarp visų valstybių narių. Jeigu mes visi nusipirksime serialą e, visoje Europoje, tai, tai iš tikrųjų jokios naudos nebus. Galbūt e, aš, aš norėčiau pamatyti kuo daugiau prancūziškų serialų, tačiau aš jų nematau. Nes nėra tokių priemonių, tai būtent, kad galėtume keistis tais serialais tarp valstybių narių ir kad mes galėtume tarp valstybinių požiūrių bendradarbiauti. Viena vertus, kartais yra gerai, sakykime, mokytis ir kalbos, kai e, serialas yra rodomas su subtitrais. Aš manau, kad tai turėtų, vienas, turėtų būti vienas iš elementų, kurį mes turėtume įtvirtinti. Mes neturėtume gal e, sukurti tokius griežtos apsaugos sistemos, nes ji nepadės mums e, plėtoti šios veiklos. Ačiū. Dabar pakeitimai gali būti teikiami iki 29 dienos, iki 11 valandos. O dabar periname prie pono Šajerio pranešimo, tai yra problemos, kurios susijusios komitologijos procedūra. Taigi žodis e, kolegai Šajeriui. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę mm, pateikti omnibus dokumentus e, ir mes e, pateikėme pranešimus, e, kur dar 2009 metais turime komisijos deklaraciją, kad turi būti suderinti teisės aktai remiantis Lisabono sutartimi ir gerai būtų užbaigti šį derinimą ir per šią kadenciją. Na, E, mūsų spaudžia laikas. E, iš esmės ir mes neturime per daug skubėti, nes tai nepasitarnautų Europos parlamento interesams. Ir todėl aš norėčiau paprašyti, kad kolegos bendradarbiautų e, darant šį derinimą. Ir kai praėjusią savaitę aš kalbėjausi mūsų pirmininko, jisai taip pat dalyvauja ir pirmininkų suėgoje, tai ten pirmininkauja. Ir mes sutarėme, kad tai yra horizontalus klausimas ir e, keli komitetai yra įstraukę į šį derinimo projektą. Aš pasakyčiau, kad jeigu mes e, pabaigsime šį derinimą iki šios kadencijos pabaigos, aš tikiuosi, kad mes baigsime, tada mes būsime jau užbaigę šią projekto dalį, e, kur, kur, kuri suteikia atitinkamų galių iki tam tikros ribos Europos parlamentui. Prieš šešerius, septynerius metus mes susidurime su panašiais dalykais, e, pavyzdžiui, RTS. E e Ir manau, kad tuo to meto darybos tikrai yra puikus pavyzdys, kaip dabar galima dirbti. Taigi tie trys omnibusai yra skirtinga pobūdžio. Na, kaip jau sakiau, tai yra horizontalaus pobūdžio klausimas. Tai labai svarbu mūsų komitetui kontroliuoti visą procesą, tai būtent ne dėl savanaudiškų paskatų Tai iš esmės čia mes giname parlamento interesus. Ir e, tokia atveju kontroliuojantis komitetas turi būti tinkamiausias komitetas, tai yra mūsų komitetas. E, ir tas komitetas prižiūri procesą, kad būtent būtų e, pateikta horizontali strategija, būtent sprendžiant visus klausimus. Taigi dabar papunkčiui. Aš sakyčiau, kad e, omnibus paketas. E, E, priklauso mūsų komiteto kompetencijai, tai yra mm, vienas iš e, paprasčiausių paketų. Bet kokią atveju mes turime susidarę bendrą apžvalgą. Na, keli komitetai dalyvauja aptariant šiuos derinimo procesus, bet be kokio atveju e, parlamentas e, sutinka, kad deleguotieji aktai turėtų būti taikomi šiais atvejais e, susijęs su kai kuriais dokumentais. Pirmasis tai yra rimtasis omnibusas. Norėčiau priminti, kad lotynų kalba omnibusas yra tai yra e, priesaga, iš esmės e, susijusi su žodžiu, kuris reiškia kažkokią transporto priemonę, iš kurios vėliau išsivystė ir autobusai, ir troleibusai. Ir tie didieji autobusai e, buvo, didieji autobusai buvo vadinami omnibusais, bet vėliau omni nukrito arba buvo nebenaudojamas ir liko tik tai bus tai, autobuso pirmtakas. Tai iš esmės daug e, teisės aktų būtent yra sukrauta į tokius omnibusus, tai yra būtent tokius teisės aktus, kuriais mes įgaliojame komisiją deleguoti, tai yra kuriais mes deleguojame komisiją tinkamų teisų prieimimą. Na, dabar e, mums yra mm, sutiktas pakankamai trumpas terminas, e, per kurį mes turėtume būtent suderinti tos teisės aktus. tai būtų gruodžio 12 dieną, mes turime jau gauti e, komitetų nuomonės, e, kurios e, suteiktų galimybę Teisės reikalų komitetui dėrėtis būtent dėl šių teisės aktų. Tai bus grįžtingas tikslas, bet m, iš esmės mes turime užtikrinti, kad visas projektas būtų užbaigtas. Dabar kalbant apie turinį, tai yra m, tikras omnibusas, tai būtent čia yra daug teisės aktų, kurie yra įvairūs, bet dabar bet kokiu atveju vėliau apie tai papasakosiu ir lauksime komitetų nuomonių. Aš sakyčiau, kad aš išlieku neutralus, bet kokiu atveju mes vystame šį projektą, remdame subjektyviais kriterijais ir dabar lauksiu, žinoma, kitų kolegų arba komitetų nuomonė ir pasiūlymų. Uh, E, būtent sutikdami atinkamus įgaliojimus e, komisijai priimti deleguotasius teisės aktus. Tai yra e, gera priemonė būtent nagrinėti arba tikrinti kai kurios teisės aktus, kurie priimami ir parlamentas, kaip demokratinė institucija, pritarė šiai demokratiniai priemoniai. Ir šiam projektui pritarė praktiškai visi šiuose rūmose. Taigi, va tokia įžanga. Ir e, per atimiausią savaitę mes žiai išnagrinėsime visą šį paketą. Ačiū, iš tikrųjų, trys, o nebus, tai jau konvojus. Pronė Lichtenberger. Taip, ir iš tiesų ši tema verta šitos diskusijos, nes per dabartinę kadenciją matome tokias tendencijas, kad e, reikia laiku pasakyti stop, kad e, nebūtų kažkokios teorinės teisės, kurias įgyjome pagal Lisabono sutartį, bet kuriomis negalime pasinaudoti. Matome čia iš darbo teisės reikalų komitete arba iš darbo kitose komitetuose, pavyzdžiui, ypač E, transporto reikalų komitete, kad deleguotose e, teisės aktuose yra, ten atsispindi viskas, net ir kritiniai e, komisijos sprendimai. Tai reiškia, komisija tuos sprendimus pri, priema be atitinkamos parla, be parlamento nuomonės, be įsiklausimo į par, parlamentą. Tai reiškia, kad tie deleguotieji teisės aktai dar e, pablogina e, visą e, dalyką, o po trilogo dėrybų taryba viską paverčia įgyvendinimo teisės aktais, tai reiškia mes neturime jokių galimybių pasiekti to, ko mes norėtume pasiekti. Netgi e, vienodo įgyvendinimo valstybėse narėse galiu pateikti vieną e, pavyzdį, kai, pavyzdžiui, bandome įvesti e, atitinkamą traukinių priežiūros sistemą, kuri turėtų e, leisti E, organizuoti tarp valstybinį transportą. Tai yra speciali kompiuterinė programa. E, anksčiau ta kompiuterinė programa buvo atskirose valstybėse narėse, dabar turime e, tarsi bendrą, tam buvo gautas finansavimas. Tačiau kai kurios valstybės narės bando tą kompiuterinę programą paversti kitą programą, kuri nėra suderinama su kitų valstybių narių. E, kompiuterinėmis programomis. Taigi matome, kad vėl e, kartojasi tie patys dalykai tik kitame ligmenyje ir taip yra ne tik tai e, šia, dėl šio teisės akto yra daug panašių pavyzdžių ir su kitais teisės aktais, pavyzdžiui, kalbant apie bendrovių teisę ir panašiau. Kai kažkokie dalykai yra sunkiai įgyvendinami, kai yra valstybėse narėse kažkokia visai kitokia teisinė spridėm, sistema, kas dažnai būdinga jungtiniai karalystiai, tai tuomet bandoma daryti štai tokius dalykus, bet e, tai nėra pateisinimas tęsti tokią praktiką, nes e, tada e, nėra prasmės, kad mes čia skiriame daug jėgų ir pastangų, kurdami kažkokius europinius teisės aktus kurie turėtų prisidėti prie e, didesnės laisvės bendroje erdvėje, ir, o valstybės narės tada tarsi nubraukia tos europinius teisės aktus ir kūrė nacionalinės to paties įstatymo versijas. E, o tai nėra juk mūsų darbo prasme. Taigi manau, kad mes čia turėtume nagrinėti tendencijas atitinkamas ir turime e, nagrinėti tokį klausimą, ar tos teisės, kaip mes jas suformulavome, ar jos pasiteisino, ar jos praktiškai yra įgyvendinamos, ar jas galima taikyti. Taip pat turime nagrinėti, kokios tendencijos dabar galioja ir kokios iš tų tendencijų prieštarauja Lisabonos e, sutarčiai. Pavyzdžiui, šita tendencija dėl deleguotų ir gyvenimo teisės aktų būtų tokia. Taigi mes turėtume kartu nagrinėti tas tendencijas ir pažiūrėti, kokia yra Lisabono sutarties dvasia, nes Lisabono sutartis sako, kad turi būti stipresnis e, parlamentų įtraukimas į e, teisėkuros e, procesą ir mes turime, remdamėsi tuo, vystyti kažkokias priemonės, kurių mums reikia. Ir taip pat tiek tarybai, tiek komisijai pasiūsti signalą, kad tos dabartinės tendencijos e, kad tos dabartinės tendencijos, mano požiūriu, eina neteisinga linkme. Ir kad parlamentas ilgainiui negalės taikstytis su tokiais dalykais. Ir jeigu mes turėsime tik tai balsuoti dėl kažkokių teisės aktų, Mes tarsi norėtume, kad pasaulis taptų geresnis, gražesnis, o komisija visuomet priema tokius sprendimus, kokius jinai nori, o valstybės narės vėlgi daro savo dalykus, tai tuomet tikrai mes nepasieksime to, ko mes siekiame e, tokiu būdu yra tiesiog sumažinamos parlamento galios e, dėl, ir parlamentas e, turi sprendimo teisę tik dėl kažkokių teisinių nuostatų, kurios neturi didelės prasmės. Manau, kad mes neturėtume eiti tą linkmę. Dėkoju, ponė Lichtenberger, kolega Sayer, ar turite ką pasakyti? Prašau. Kągi, aš iš esmės pritariu tam, kas buvo pasakyta ir uh, manau, kad darybos bus sudėtingos, bet uh, mes galime tęsti darbą, galime tęsti darybas ir uh, Mes gal nespręsime visų problemų, ir, tačiau galima bus kai ką patobulinti de, nemažai kur. Ir iš tikrųjų Lisabono sutartis įsigaliojo jau prieš keletą metų ir turėtume baigti šį darbą, nes ir taip jau pakankamai vėluojame. Bet to nenoriu, kad mes. Uh, nuolatos kalbėtume apie tai, kad e, baigėsi šiam darbu skirtas laikas. Ne, aš manau, kad svarbiausia mums turėtų būti kokybė. Ir aš kalbėsiu su kolegomis, kurie dirbo su šiais klausimais anksčiau ir žinau, ko jie tikisi ir dėkoju taip pat ir pirmininkui už jo paramą. Ir vakar aš nepradėjau darybų nors buvau Atenuose, tiesiog norėjau sužinoti Graikijos vyriausybės nuomonę apie tuos dokumentus, kurie gali um, uh, kuriuos reikės svarstyti uh, jų pirmininkavimo metu. Ir uh, ministras atsakingas už šį darbą man pasakė, kad jisai nekantriai laukia tolesnių dėrybų ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas galės sėkmingai dalyvauti dėrybose. Be to, Aš norėčiau priminti kolegoms, kad šis darbas nėra susijęs su kokiais nors e, partijų interesais, e, bet to e, šie teisės aktai nėra susiję ir su lobistais ir jų daromų spaudimu. Ne, tiesiog jie yra reikalingi tam, kad parlamentas galėtų tinkamai dirbti. Dėkuoju. Ačiū, kolega Sajerė. Aš manau, kad mes jums padėsime kiek įmanoma, kad šitas konvojus būtų nugabentas į tikslą. Na, bet kokią atveju reikės dar susitarti su taryba, bet tarybos niekas negali prognozuoti. Ir mes čia pamatysime, kaip bus įgyventi šitie deleguoti aktai. Dabar ponas Stojanovas turėtų pristatyti savo pradėšimą, bet jisai neatėjo. Todėl darysime pertrauką iki 10 valandos, o 10 valandą balsuosime. Taigi, nieko mes turime, dabar savo darbo tvarkį galėtume perkelti anksčiau. Pasiūlymas yra. Iš esmės, mes turime nustatyti tik tai pakeitimo teikimo datą Stojanovo pranešime. Čia e, žiūrėkime, kokia ta data gali būti. Lakryčio 29 diena, 12 valanda. Taigi viską padarėme, ką galėjom padaryti dėl šio pranešimo, dabar iki 10 valandos pertrauka. Der 29. ist aber schon extrem kurz. Das ist ja schon. Na, bet 29 diena tai jau šį savaitę. Tai čia jau tikrai mažai laiko. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Taigi, gerbiamas ponas ir ponai, kolegos. Aš manau, kad mes dabar pasiekėme kvorumą, kurio mums reikia. 5 minutės po 10 valandos. Galime pradėti balsuoti. Taigi balsuosime iš eilės, kai kurie punktai buvo atidėti. Dabar balsuosime dėl 16 punkto, tai yra ponus pranešimas dėl deleguotojų ir gyvenimo aktų. Pone Šairė, ar norite kažką pasakyti, ar galime iškart balsuoti? Galime iškart balsuoti. Taigi, norėčiau pasakyti, panas Masipas mums nurodė, kad jisai kortelę pamiršo. Taigi, socialdemokratai turi vienu balsu daugiau dabar. Mes priskaičiuosime jį. Na, tai yra toks loginė pasiekmė, būtent to kortelės pamiršimo. Na, gali būti, kad jisai ponas Idalgo balsuos prieš. Taigi dabar mm, penktas pakeitimas. Už arba ne balsuosime, kas susilaikys, tai atskirai balsuos. Kas už, už penktą pakeitimą? Prieš priimtas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš priimtas. Septintas, kas už, prieš atmestas. Aštuntas, už, prieš, atmestas. Nulinis arba O kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Dešimtas, kas už, prieš, atmestas. Vienuoliktas, kas už, prieš, priimtas. Dvyliktas, kas už, prieš, atmestas. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, priimtas. 16 šario pakeitimas, kas už, prieš, priimtas 17, kas už, prieš, atmestas antras kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Čia pavadinimas. Čia nereikia balsuoti, tiesiog general comments įrašyta žodžiu. Uh, 20 už prieš priimtas, 21 kas už prieš priimtas, 3 kompromisas kas už prieš priimtas, 4 kompromisas kas už prieš priimtas, 5 kompromisas kas už prieš priimtas, 23 kas už prieš priimtas, 5a kompromisas kas už prieš priimtas, 26 kas už prieš priimtas. Šeštas kompromisas kas už, prieš. Priimtas. Septintas kompromisas kas už, prieš. Priimtas. Aštuntas kompromisas kas už, prieš. Priimtas. Devintas kompromisas kas už, prieš. Priimtas. Dešimtas kompromisas kas už, prieš. Priimtas. Vienuoliktas kompromisas kas už, prieš. Priimtas. Kompromisas 12, kas už, prieš. Priimtas 9.1, kas už, prieš. Priimtas 9.2, kas už, prieš. Priimtas. Ekon 1, kas už, prieš. Priimtas. Ekon 8. Tekstas ten yra pateiktas, kas už, prieš, priimtas. Ekon 9, kas už, prieš, priimtas. Eko 12, kas už, prieš priimtas. Ample 4, kas už, prieš priimtas. Lybė 1, kas už, prieš priimtas. Lybė 2, kas už, prieš priimtas. 13 kompromisas, kas už, prieš priimtas. 14 kompromisas, kas už, prieš priimtas. 15 kompromisas, kas už, prieš priimtas. Trečias, kas už, prieš atmestas. Ne, nereikia čia. Iš jų tekstų dabar 16 kompromisas. Kas už, prieš, priimtas. Įtarė 2, kas už, prieš, atmestas. Įtarė 4, kas už, prieš, atmestas. Įtarė 6, kas už, prieš, priimtas į 37, kas už, prieš, atmestas. MPL1, kas už, prieš, atmestas. MPL2, kas už, prieš, atmestas. MPL5, kas už, prieš, atmestas. PF4, kas už, prieš, atmestas. PF5, kas už, prieš, atmestas. Tran 2, kas už, prieš, atmestas atmestas. Tran 10, kas už, prieš, atmestas. NV3, kas už, prieš, priimtas. NV8, kas už, prieš, išlaikė atmestas. DV1, kas už, prieš, atmestas. DV2, kas už, prieš, atmestas. DV4, kas už, prieš, atmestas. DV6, kas už, prieš, atmestas atmestas. Ekon 10, kas už, prieš, atmestas. Ekon 11, kas už, prieš, atmestas. Lybė A, kas už, prieš, atmestas. Lybė B, kas už, prieš, atmestas. Lybė C, kas už, prieš, atmestas. Lybė 3, kas už, prieš, atmestas. Lybė ketvirtas, kas už, prieš, atmestas Atmestas lybė 5. Kas už? Prieš. Atmestas. Dabar dėl viso pranešimo balsuosime elektroniniu būdu. Plius ponas Nasip. Ir ponas Vievka plius. Dvidešimt vienas už. Niekas nesulaikė, niekas neprieštaravo. Taigi, priimtas pranešimas. Sveikinimai panus Sairiui. Dabar pono Sviepas pranešimas. Teisingumo rezultatų suvestinė para įžaginių žodžių? Ne. Taigi balsuosime. Pirmas kompromisas, kas už? Prieš. Priimtas. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš. Priimtas. Antras. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už? Prieš. Priimta. Antra dalis kas už? Prieš. Pažiūrėjau. Pasitikrinsime. Balsuosime elektroninį būdą. Dėl antrosios dalies. Dvylika už. Dešimt prieš. Rimta. Trečias. Kas už? Prieš. Priimtas. Ketvirtas, kas už, prieš, priimtas. Penktas, kas už, prieš, atmestas. Šeštas, kas už, prieš, atmestas. Septintas, kas už, prieš, atmestas. Antras, kas už, prieš, priimtas. Dabar žodinis pakeitimas. Socialdemokratai. Nu, čia iš esmės yra žodinis pakeitimas, kuriuo mes turėtume, dėl kurio turėtume leisti balsuoti. Žemės nėra jokio žodinio pakeitimo, jis kitose sąrašuose nefiguruoja. Taigi sekretariatas man pasakė, kad iš tikrųjų tokio žodinio pakeitimo nėra. Gerai, dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, atmestas. 14 kas už, prieš, atmestas. 15 kas už, prieš, priimtas. 17 kas už, prieš, priimtas. 18 kas už, prieš, priimtas. 3 kompromis kas už, prieš, priimtas. Ketvirtas kompromis kas už, prieš, priimtas. 25 kas už, prieš, priimtas priimtas. 27 kas už, prieš, atmestas. 26 kas už, prieš, priimtas. 29 kas už, prieš, priimtas. 31 kas už, prieš, atmestas. 32 ir 33 kas už, prieš, priimti. 35 kas už, prieš, priimtas atmestas 34 kas už, prieš priimtas. Penktas kompromisas kas už, prieš priimtas. 38 kas už, prieš. Pasitikinsime. 38 pakeitimas dėl jo balsuosime elektroninį būdą. 13 prieš, 9 už. 12 už, 10 prieš. 9, 9 už, 12 prieš, taigi atmestas. Tai buvo 38 pakeitimas. O dabar dėl viso pranešimo balsuosime. Balsuojame varnį balsavimą. 15 už. 5 prieš. Niekas nesusilaikė. Sveikinam pranešėjai. Dabar Lopės History Slide pranešimas. Tai yra finansų sistemos apsauga nuo pinigų plovimo. Niekas nenori pasakyti, balsuojame. Penktas pakeitimas, kas už, prieš. Tai nebuvo labai aišku. Galbūt balsuosime vardiniu balsavimu. Keturiolika už, septyni prieš prieitas. 34 kas už, prieš, atmestas. 25 kas už, prieš, atmestas. 6 kas už, prieš, Priimtas. Pasitikrinkime dėl šeštą pakeitimą. Trylika už, aštuoni prieš. Priimtas. 36 kas už. Prieš. Pasitikrinsime 36. Irgi neaišku. 13 už, 9 prieš. Priimtas. Septintas ir 27, kas už, prieš, priimtas. Septintas ir 38, kas už, prieš, priimtas. Septintas ir trečias papunktas, kas už, prieš, priimtas. 7 ir 38. Ne, nereikia balsuoti. 39. Kas už, prieš. Atmestas. 8. Kas už, prieš. Pasitikrinsime 8 pakeitimą. Dvylika už, dešimt prieš priimtas. Devintas kas už, prieš Pasitikrinsime devintą pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Penkiolika už, e, septyni prieš. Priimtas dešimtas. Kas už? Prieš. Na, dauguma tikriausiai ta pati yra. Priimtas 11 už, prieš, priimtas. 40 kas už, prieš, priimtas. 41 kas už, prieš, priimtas. 42 kas už, prieš, priimtas. 43 kas už, prieš, priimtas. 44 kas už, prieš, atmestas. 12 kas už, prieš, priimtas. Dėl 45 nebalsuosime. 46 kas už, prieš, atmestas. 47 kas už, prieš, atmestas. 48 kas už, prieš, atmestas. 13 e, kas už, prieš, priimtas. 49 kas už, prieš, pasitikrinsime. 49 pakeitimą. 8 už, 14 prieš atmestas. 50 kas už, prieš. Da, nelabai aišku. Pasitikrinsime 50 pakeitimą. už 12 tai prieš atmestas 51 už prieš atmestas 14 už prieš priimtas. 53 kas už. 53 kas už. Prieš. Atmestas. 15 kas už. Prieš. Priimtas. 16 kas. Prieš. Priimtas. 17 kas už. Prieš. Priimtas. 54 kas už. Prieš. Atmestas. 18 kas už prieš priimtas. 55 kas už, prieš atmestas. 56 kas už, prieš. Ne, neaišku. Pasitikinsime dėl 56 pakeitimo. Trūksta dar dviejų balsuotojų. 11 už, 11 prieš atmestas. 57. Kas už, prieš atmestas. 58. Kas už, prieš atmestas. 59. Kas už, prieš atmestas. 60. Kas už, prieš atmestas. 61. Kas už, prieš atmestas. 62. Kas už, prieš atmestas. Neaišku. Pasitikrinsime dėl 62. Devyni už, 13 prieš atmestas. 19 kas už, prieš, priimtas. 63 kas už, prieš. Neaišku. Pasitikrinsime dėl 63. baigtas. Šešiolika prieš, penki už atmestas. 64 atmestas, 65 kas už, prieš. Priimtas. 20 kas už, prieš. Priimtas. 66 kas už, prieš. Atmestas. 67 kas už, prieš atmestas. 68. Kas už, prieš, atmestas. 69. Kas už, prieš, atmestas. 70. Kas už, prieš, atmestas. 71. Kas už, prieš, atmestas. 72. Kas už, prieš, atmestas. 73. Kas už, prieš, atmestas. 74. Kas už, prieš, atmestas. Na, pasitikrinsime dėl 74 pakeitimą. Devyniau už 13 prieš atmestas. 75 tai kas už, prieš atmestas. 76 kas už, prieš atmestas. 77 kas už, prieš atmestas. 21 kas už, prieš priimtas. 22 kas už, prieš atmestas. 23 kas už, prieš priimtas. 24 kas už, prieš priimtas. 25 kas už, prieš. Pasitikrinsim dėl 25 pakeitimo. Dvylika už, 10 prieš priimtas. 26 už, prieš atmestas. Pirmas Balsuosime. Kas už? Prieš. Priimtas. 27 kas už? Prieš. Atmestas. 28 kas už? Prieš. Atmestas. 29 kas už? Prieš. Atmestas. Antras kas už? Prieš. Priimtas. 30 kas už? Prieš. Neaišku. Dėl 30 pasitikrinsime. 11 už, 11 prieš atmestas. 3 ir 31 kas už, prieš priimti. 4 kas už, prieš priimtas. 32 kas už, prieš atmestas. 33 kas už, prieš atmestas. Dėl visos nuomonės balsuosime varnių balsavimą. už, 7 prieš. Vienas susilaikė, taigi sveikinu pranešėjai. Kitas pranešimas, panas Vievkos pranešimas. Informacija teikiama pervedant lėšas. Yra pastabų? Nėra. Nėra. Balsuojame. Ketvirtas pakeitimas kas už? Prieš. Priimtas. Penktas kas už? Prieš. Priimtas. Šeštas kas už? Prieš. Priimtas. Septintas kas už? Prieš priimtas. Aštuntas, kas už, prieš. Čia dauguma priimtas. 19, kas už, prieš. Atmestas 20, kas už, prieš. Priimtas. 21, kas už, prieš. Priimtas. 9 atsiimtas. 22, kas už, prieš. Priimtas. Pirmas kompromisas už, prieš. Priimtas. 24, kas už, prieš atmestas. 25 kas už, prieš priimtas. 26 kas už, prieš atmestas. 27 kas už, prieš priimtas. 28 kas už, prieš atmestas. 29 kas už, prieš atmestas. 30 kas už, prieš priimtas. 31 kas už, prieš atmestas atmestas. 32 kas už, prieš, atmestas. 33 kas už, prieš. Neaišku, pasitikrinsime dėl 33. Dešimt už, 11 prieš atmestas. Ne. Atsiprašau, Masipas balsavo už 11, už 10 prieš. Taigi priimtas. 34 kas už, prieš. Irgi neaišku. Pasitikrinsime dėl 34 pakeitimo. Dešimt už, 12 prieš, atmestas. 35 kas už, prieš, atmestas. 36 kas už, prieš, atmestas. 37 kas už, prieš, priimtas. 38 kas už, prieš, atmestas. 11 kas už, prieš, priimtas. 39 kas už, prieš, atmestas. 40 kas už, prieš, atmestas. 12 kas už, prieš, neaišku. Dėl 12 pasitikrinsime. Trylika už, aštuoni prieš, priimtas. Tryliktas kas už, prieš, atmestas. Pirmas kas už, prieš, priimtas. 14 kas už, prieš, priimtas. 15 kas už, prieš, priimtas. 16 kas už, prieš, priimtas. 17 kas už, prieš, atmestas. 18 be šių žodžių. Pirmoji dalyje, kas už, prieš, priimtas. Dabar su tai žodžiais, kas už, prieš, atmestas. trečias. Kas už? Prieš. Priimtas. O dabar dėl visos nuomonės balsavime. Varnių balsavime. Didžioji dauguma už. Taigi sveikiname pranešėją. Baltasarė pranešimas. Jums žodis, prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Žinoma, norėčiau padėkoti kolegams, kurie prisidėjo prie šios nuomonės parengimo ir, ir kai kurių punktų išaiškinimo, būtent toje nuomonėje, kurią mes parengėme. E, aš labiausiai džiaugiuosi ponios Kasteks pakeitimais. Jie būtent nustatė problemą į kurią mes turime atkreipti dėsnį dėmesį. Tai būtent dėl IP internetinio protokolo. Paprastai yra įprasta registruoti tų prisijungimų skaičių, kuriuos naudotojas būtent atlieka. Kaip pavyzdžiui, kartais manipuliuojama tai skaičiais, e, siekiant įrodyti, kad labai daug klientų E, naudojasi būtent tuo adresu arba naudoja e IP e, adresą. Todėl aš norėčiau, kad tokio klastojimo nebeliktų ir būtų pateikti pasiūlymai, kaip kovoti su tuo reiškiniu. Ačiū. Dabar balsuosime. Pane Šteilai pakeitimas. Kas už? Prieš. Didžioji dauguma pritarė. Antras pakeitimas. Stojanova, kas už? prieš atmestas. Trečias, kas už, prieš priimtas. Ketvirtas, kas už, prieš priimtas. E, penktas, kas už, prieš priimtas. Šeštas, kas už, prieš atmestas. Dabar dėl visos nuomonės balsavime, varnio balsavime. už niekas nesulaikė, niekas neprieštaravo, sveikinu pranešėją Taigi, baigėme balsavimą. Dabar periname prie Akselio Foso ir teisinio pagrindo. Dėkoju, čia mes kalbame apie direktyvos pasiūlymą dėl autorinių ir gretitinių teisų apsaugos. Šita direktyva turėtų sukurti atitinkamas teisinės nuostatas, pagal kurias būtų administruojamos autorinės teisės autorinių teisų agentūrose ir taip pat yra gerinam, pagal nuostatas yra gerinamas administravimas tų auto, autorių teisų agentūrų. E, Teisinis pagrindas yra paprastas, tai yra techninis dokumentas, mes jau panašu, su panašiu atveju susidūrėme 2011 metais, kur buvo kalbama apie nežinomų autorių kūrinius, ten taip pat mes pagerinome teisinį pagrindą, komisija siūlė, siūlo kaip teisinį pagrindą e, imti 50 straipsnio antrą B dalį. Trilogo diskusijose buvo konstatuota, kad šis straipsnis negali būti teisinių pagrindų, toks panašus atvejis buvo ir 2011 metais, todėl, 2000, e, todėl e, dabar teisinių pagrindų yra laikomas 50 straipsnio pirmoji dalis. Ar kas nors turi kokiu nors prieštaravimų, nuomonių kitų? Tai gerai, tuomet balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko niekas, tai tuomet priimta. E, toliau ta pati tema, tik tai kitas požiūris, tai yra trilogo rezultatai, po, kuriuos turime patvirtinti ponė Galo, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti tik vieną trumpą pastabą, tiksliau norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. E, su jais tikrai puikiai dirbome. Ši tema yra sudėtinga, autorinių teisų apsauga skaitmeninėje aplinkoje. Su šia tema yra susiję labai daug įvairių aspektų ir mes juos visus aptarėme. Dėkoju, aš norėčiau priminti, kad tai yra sena tema ir mes e, dar prieš paskutinėje kadencijoje nagrinėjome panašų pranešimą, Echerle pranešimą. Taigi e, parlamentas seniai nagrinėja šią temą ir vėl galime pasidžiaugti, kad dabar galiausiai pasieksime kažkokio rezultato, kad matosi e, mūsų darbų pabaiga ir kad mūsų darbas yra prasmingas, kad pasiekėme kažkokio rezultato. Taigi balsuojame dėl bendros tvarkos. Norėčiau paprašyti tų, kas už pakelti rankas, kas prieš, kas susilaiko vienbalsiai priimta, sveikinu pranešėją ir, aišku, šešėlinius pranešėjus. Pone Lichtenberger, aš norėčiau pasakyti, pa, na, pasakysiu kolegiai, kolegiai Ekerle, kad jos iniciatyva nuo 2000 metų pagaliau pasiekė sėkmingo rezultato. E, dėko, dėkoju ir tai tikrai yra prasminga pastaba. Pone Galo pabaigė tą darbą. Toliau e, Speroni, kolegos Speroni pranešimas, turime balsuoti. Prašau, kolega Speroni, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie naują redakciją ir e, visų trijų institucijų teisės tarnybos pateikė teigiamas nuomonės, todėl aš tikiuosi, kad mes atitinkamai ir nubalsuosime už šį pranešimą. Dėkoju, tai tuomet balsuojame, kas už, prieš, kas susilaiko, vienbalsiai priima, priimta sveikinu kolegą Peronį. Pone Lichtenbergas. Norėčiau informuoti Jūs, kad šią temą diskutuosime transporto komitete ir tai, kas bus tose diskusijose konstatuota, reikės tai įgyvendinti, tik tai valstybės narės tam labai priešinasi. E, taip, iš tiesų, e, tai yra iš tokios užsispyrimo kategorijos ši tema. Toliau, ponios Stein pranešimas, Europos teisingumo teismas, prašau. Gerbiami kolegos, čia kalbame apie tai, kad reikia padidinti teisėjų skaičių Euro, ES teisingumo teisme. Šių metų Liepos 10 dieną mes čia Teisės reikalų komitete jau balsavome dėl to, tačiau dėje nuo to laiko taryboje nebuvo pasiekta vieningos pozicijos, netgi uh, yra siūloma nauja sistema, kaip būtų e, skiriami teisėjai, iš kurių valstybių narių jie turėtų būti skiriami. Ta pasiūlyma pateikė Lietuva ir pagal tą pasiūlymą netgi tiesiog siūloma paprasčiausiai dvigubai padidinti valstybių narių skaičių, nes taryba nesugebėjo susitarti, iš kokių valstybių narių e, turėtų būti valstybė, e, teisėjai skiriami, todėl taryba tiesiog pasiūlė E, kad būtų padvigubintas skaičius, kad būtų e, atstovavama visoms valstybėms narėms, nors iš tiesų norėčiau priminti, kad reikėjo tik 12 papildomų teisėjų ir visiškai nereikia 28 teisėjų. Todėl, kadangi taryba negalėjo susitarti, e, ji, ji tiesiog kiekvienai valstybei nariai suteikia galimybę turėti savo teisėją. Aš norėčiau tik priminti, kad viena teisėjo vieta kainuoja apie 1 milijoną eurų ir iš tiesų teisėjai turėtų būti skiriami pagal e, jų e, profesinę kompetenciją, nepriklausomai iš kurios valstybės narės jie yra kilę, tačiau e, negali būti daugiau nei vienas papildomas teisėjas iš vienos valstybės narės. Toks yra mūsų pasiūlymas, todėl aš norėčiau, kad mes dėl jo balsuotume plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį, nes aš nematau jokių galimybių, kad per šią kadenciją taryba dar susitars O jeigu mes dabar balsuotume, tai privalumas būtų toks, kad šio balsavimo rezultatai galiotų ir kitai kadencijai. Todėl norėčiau jūsų paprašyti pritarimo tam, kad balsuotume gruodžio mėnesį, nes kaip minėjau, taryboje niekas nesikeičia ir tai netgi nėra tarp Lietuvos kaip pirmankiužius valstybės prioritetas. Graikija taip pat šio klausimo nemini kaip prioriteto. Dėkoju, aš pats pasakysiu savo e, keletą pas pastabų, galbūt kalbant apie kaštus, kurie čia a, e, mūsų laukia, ar nereikia įvesti a, e, atitinkamo teismo mokesčio Luksemburgė, ypač kuomet nagrinėjami konkurencingumo atvejai nes tuomet labai greitai susidarytų situacija, kai kiekvienas teisėjas e, uždirbtų pajamų daugiau nei vienas milijonas eurų. Galbūt iš tiesų šiame kontekste reiktų pasvarstyti ir apie tokią galimybę. Nežinau, ar tai tinka į teisėkuros pasiūlymą, bet tai padėtų išspręsti daugumą problemų ir iš tiesų yra e, įprasta, kad teismuose ži mokamas atinkamas žyminis mokestis. Pone Lichtenberger, Sprendžiant tokius klausimus, reikia pagalvoti apie tokį dalyką, kad jeigu bus priimtos kažkokios bendrosios nuostatos, E, tai tuomet, pavyzdžiui, kalbant apie nekonkuren, ne, ne su, su konkurencingumu e, susijusias bylas, bet, pavyzdžiui, su žmogaus teisėmis susijusias bylas, tai tuomet sprendimus priimti būtų labai sudėtinga. E, tačiau, kalbant apie konkurencingumo bylas, galbūt šiek tiek sumažėtų e, motivacija dėl visiškai, pavyzdžiui, e, nebūtų tokių bylų dėl nedidelės motivacijos, dėl, pavyzdžiui, 15 cm ten automobilio kažkokio tai kažkokios dalies ilgio. E, bet negalima jokių būdų įvesti žyminio mokesčio e, žmogaus teisų byloms, nes tai tarsi užkirstų kelią e, kreipimus į teismą ir to jokių būdų negalima padaryti, nes mes bandome tiesiog pagerinti ES piliečių prieigą prie ES teisės, teisės saugos. Taigi jūs siūlote, kad darbo teisės reikalai nebūtų nagrinėjami, o, o, vis, o konkurencingumo teisės būtų nagrinėjami. Kolega Cviefka. E, Ačiū, ponė pirmkė. Aš norėčiau pritarti Aleksandro, Aleksandro Stein pasiūlymui tam, kad mes baigtume darbą parlamente, nes dirbame jau gan ilgą laiką. Mokesčių įvedimas, mano galva, yra įdomus pasiūlymas. Ko gero, taryboje galėtų jis gal ir strikti, bet aš džiaugiuosi, kad siūloma padidinti teismo teisėjų skaičių, nes tai reiškia, kad bylų nagrinėjimas vyks greičiau ir uh, neišnagrinėtų bylų skaičius taip pat sumažės. Aš manau, kad mes turėtume, turėtume paieškoti tinkamos pusiausvėros. Ir iš tikrųjų, gal už tam tikrų bylų nagrinėjimą galima būtų imti tam tikrą mokestį. Būtų logiška. Dėkuoju, ponas Masė. Ačiū, pirmininkė. Ši diskusija yra labai svarbi, nes mes kalbame apie tai, kaip galima bus e, geriau bylas nagrinėti teisme. Skaičiai yra didžiuliai. Čia aš kalbu apie tai, kiek kainuoja e, kiekvienas teisėjas. Na, vienai per kitaip, aš manau, kad mes turime pritarti Aleksandros Stein pasiūlymams ir pasakyti, gana, viskas pakaks. Mes turime pritarti kolegės pasiūlymams Valstybės narės turi prisimti atsakomybę už teisingumo teismą. Mes nagrinėjame šį klausimą, bet galų gale galutinį sprendimą priims valstybės narės. Благодаря, господин председателю. Аз първоначално гласувам. Ačiū, ponė Stojanovai. Ačiū, ponė pirmininkė. A, iš esmės Aš pritariu tą. Aš balsavau bent jau anksčiau dėl to, kad būtų naujas pasiūlymas dėl teisės akto, tai būtent, kad e, būtų, būtų priimta daugiau teisėjų. Tačiau čia sudarėme su papildoma problema. Jeigu mes turime e, paskyrę mažiau negu 28 e, teisėjus, tada reiškia valstybės narės, kai kurios yra diskriminuojamos, jos yra neligiavertės kitoms. Bet 28 teisėjai iš tikrųjų kainuoja labai daug, kaip ponia Tanė jau pasakė. Jūsų pasiūlymas, ponia pirmininkė, galbūt galėtų išspręsti abi problemas. Ir čia mes galėtume vienu smūgiu, e, e, vienu šūviu du zuikius nušauti. Tai būtent galėtume iš esmės sumažinti tas e, sąnaudas Teisingumo teismo ir paskiri 28 teisėjus iš visų valstybių narių. Pone Taimi, jūs turėtumėte būti rami, niekur pasaulyje nėra teismo mokesčio būtent e, taikomo už e, žmogaus teisų bylas. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti kolegoms e, už jūsų teigiamus pasiūlymus, kaip ir panas Janovas jau pasakė, tai Tai iš esmės e, šiame e, e, teisingumo teismo darbe nėra numatytos, nematytos teismo mokesčiai. Aš noriu tik tai pasakyti kolegams, kad mes jau daug pasiūlymų gavome, kaip galima dar paskirti nuo 9 iki 12 teisėjų. Tai bet kokia atveju valstybės narės skiria savo teisėjus, bet dabar mes kalbame apie papildomus teisėjus, nes būtent darbo krūvis yra didelis Bet teisingumo teismas pasakė, kad, jiems, kad jam nereikia naujų 28 papildomų, tai yra teisėjų, o jiems reikia tik 9 arba 12 teisėjų. Taigi čia yra jau teismo sprendimas, čia galima palikti tokį skaičių. Na, na, tos problemos dėl, pavyzdžiui, dėl per ilgo tai bylų nagrinėjimo būtų išspręstos, jeigu mes e, paskirtume papildomus 9 arba 12 teisėjų. Nu, teisingumo teismas e, tikisi papildomo impulso e, taryboje iš Europos parlamento, kad būtent e, dėrybos, pirmininkavant Graikijai, e, baigtųsi teigiamų rezultatų ir būtų pagerintas teismo darbas. Taigi, balsuosime plenarinį posėdį. Taip, šitas punktas jau baigtas, dabar periname prie kolegos Baltasarė pranešimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš pradėdami nagrinėti konkrečiai šį tekstą, aš norėčiau Jums pranešti, kad komisijos pasiūlymai buvo pateikta 161 pakeitimas komitete. Ir prieš komentuodamas pakeitimus norėčiau kai ką pasakyti. Rengdami kompromisinius pakeitimus mes turėtume nepamiršti, kokios yra pagrindinės šio pasiūlymo e, linijos. Taigi dabar pats pasiūlymas. Aš buvau susitikęs su variomis suinteresuotomis šalimis ir mes gan daug kalbėjome apie socialinę įmonių atsakomybę. gali daugam pasirodyti, kad tai yra tiesiog terminas įmonės socialinė atsakomybė ir kad iš esmės e, tas terminas nepakeis šio e, pasiūlymo. Mes nenorime reglamentuoti įmonės socialinės atsakomybės. Ne, mes kalbame apie nefinansinės ir vairovės informacijos atskleidimą. Ir dabar galiu perėti prie antros savo pastabos. Šis pasiūlymas yra skirtas nefinansiniai informacijai Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Labai svarbu yra teikti ataskaitas skirtas atskiroms valstybėms narėms. Tačiau kai kas iš kolegų pateikė pakeitimus, kurie yra susijęs su finansinė apskaita. Vienas pakeitimas netgi siūlo keisti direktyvos pavadinimą. Na, aš manyčiau, jog jei labai norite, galima keisti ir direktyvos pavadinimą, bet manau, kad mes turėtume išvengti pagundos papildyti šį dokumentą ir jį praplėsti. Aš manau, kad ir net ir nereikėtų mums dabar kalbėti apie finansinės ataskaitas. Ir manau, kad finansinės ataskaitas reikia teikti, atsižvelgiant valstybių narių reikalavimus. Iki rytojus vakaro aš norėčiau jau parengti kompromisinius pakeitimus ir norėčiau, kad jie būtų pagrįsti dviem pagrindiniais principais. Pirmiausia, mes norime, kad kad įmonėms neturėtų būti primestos valstybės funkcijos, jos turėtų likti vyriausybė e, rankose. Ir Taip pat raginčiau nepamiršti to dokumento, kurį mes patvirtinome praeitų metų vasaro mėnesį Strasbūrę. Taigi, atsižvelgdamas į visus šiuos e, elementus, aš manau, kad mes neturėtume keisti e, šio dokumento taikymo e, srities. Neturėtume sumažinti uh, sumažinti tos lenkščio, pagal kurį dabar ši direktyva taikoma įmonėms, kuriuose dirba 500 e, darbuotojų, iki 250. Aš manau, kad to nereikia daryti. Be to, reikėtų labai aiškiai apibrėžti, kokią informaciją konkrečiai turi keisti valstybės narės. Aš nenoriu dabar, nenoriu, kad mes keistume tai, kokią informaciją turi pateikti įmonės pagal komisijos pasiūlymą. Aš manau, kad nereikėtų keisti bendrų parametrų, reikia atsižvelgti į patvirtintą rezoliuciją. Be to reikėtų taikyti tarptautinę metodiką, kuri jau yra pasiteisinusi. Ir bendrus standartus, kurie būtų taikomi visoje ES, mes galėtume parengti kiek vėliau. Ir baigdamas norėčiau pakomentuoti dar štai ką. Ataskaitos e, teikiamos valstybėms e, pagal valstybių narių reikalavimus. Čia pateikti nemažai pakeitimų ir beje, kai kurie yra labai ambicingi, kai kurie yra kaip tik e, kiek yra silpnesni nei komisijos pasiūlymai. O kai kas apskritai siūlo atsisakyti šių ataskaitų. Aš tikiuosi, kad mes galėsime susitarti šiuo klausimu. Aš manau, kad būtų gerai, jeigu mums pavyktų susitarti. Bet tas susitarimas negalėtų padaryti neįgiamo poveikio visam šiam pasiūlymui. Aš manau, kad šis dokumentas, šis pasiūlymas ir yra tik tai pirmasis žingsnis kur kas griežtesnių nuostatų dėl įmonių socialinės atsakomybės link. Ir aš manau, kad mes dabar turėtume padėti pamatus tolesniam darbui, prie kurio galėsime dar sugrįžti ateityje. Nes laiko turime nedaug, dirbti turėsime sparčiai ir tikiuosi, kad mes nepakeisime šio pasiūlymo esmės, bet kartu ir pasi, pasugebėsime atsižvelgti į kolegų nuomonę. Dėkoju kolega Baltazar, ponia Vikstrom. Much, Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu Alde šešėlinės pranešėjos ponio Taylor vardu. Ji dėja negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Pirmiausia, mes norėtume padėkoti mūsų pranešėjui ponui Baltasarį už tai, kad jisai tikrai labai e, gerai dirba su šiuo pasiūlymu ir kolegiai patiko pranešėjo pastangos pasiekti sustarimą per pirmąjį svarstymą. Vakar taip pat mes klausimės komisijos nario pono Barnie ir jisai pasisakė labai aiškiai už šį pasiūlymą. Tai yra tikrai labai gerai. Tai, kad šiuo dokumentu domisi daug kas yra akivaizdu, nes pakeitimų yra pateikta labai daug. Rebeka norėtų pasakyti labai aiškiai, kad šis pasiūlymas nėra skirtas įmonių socialiniai atsakomybei. Pačios įmonės sprendžia, E, ar taikyti socialinę įmonių atsakomybę ar ne. Tačiau jeigu e, įmonės e, įgyvendina socialinės atsakomybės principus, jie turėtų tai daryti skaidriai. Ir ypatingai, jeigu jie naudoja informaciją apie savo socialinę atsakomybę rinkodaros tikslai, reklamos tikslai, to čia tikrai reikėtų aiškiai apibrėžti. Debėga taip pat norėtų ką pasakyti ir apie pakeitimus. Iš tikrųjų daug buvo kalbama apie tai, ar reikia uh, į taikymo sritį įtraukti visą tiekimo grandinę. Čia tai yra labai sudėtingas klausimas ir čia reikės surasti tinkamos pusiausvėros. Jei norime, kad stambios bendrovės įskleistų nefinansinę informaciją, kurie apimtų visą jų tiekėjų grandinę, gali e, e, viskas baigtis tuo, kad mes užkrausime įmonėms labai didelę naštą. Tai reiškia, kad vidutinio dydžio įmonės, o tai ir Tai yra įmonės, kuris nepatenka į šio, šią taikymo sritį. Ne, nebus paliestos. Ir jos neturės teikti informaciją apie tai, kaip jos rūpinasi aplinka ar žmogaus teisėmis. Tačiau jeigu prisiminsime tai, kas įvyko Bangladeše arba arklienos skandalą, suprasime, kad ne, nebegalime ignoruoti to, kad verslas yra susijęs su socialinė ir ekologinė rizika. Įmonės turi atsakingai rinktis e, tiekėjus ir įvertinti jų veiklos keliamą riziką. Ir pačios turėtų spręsti, ar būtina apie tai kalbėti, ar būtina skleisti tokią informaciją. Ir aš noriu Jums labai aiškiai pasakyti, kad mes, um, Alde frakcija, pritarėme uh, pranešėjų pasiūlymų dėl sąžiningo informacijos atskleidimo ir mes pateikėme pakeitimą kuris ragina valstybės narės, kuris ragina įmonės atsižvelgti jų tiekėjų grandinę, kai jos vertina e, savo veiklos riziką. Antra, Rebeka taip pat kaip ir nori, kad būtų e, paminėta dokumente, e, bet tai beje kalbėjo vakar ir ponas Barnie, ir tai atspindėtų Europos vadovų išvadas, kad mes turime aktyviau kovoti su sukčiavimu ir vengimu mokėti mokesčius. Ir šis dokumentas kaip tik ir suteikia mums progą žengti tą linkmę. Europos parlamentas turėtų e, skirti kuo daugiau dėmesio šiam klausimui tam, kad taryba užtikrintų, jog mokesčių srityje būtų kuo daugiau skaidrumo. Ir todėl mes pritarėme uh, pakeitimams, kuriuos pateikė Sharon Bowl ir uh, ponė Taylor. Rebeka yra pasirengusi dirbti toliau, tobulinant šį dokumentą ir nebejoju, kad mes sugebėsime žengti į priekį labai sparčiai ir parengti tikrai tokį gerą ir konkretų dokumentą. Ir dėkoju ponui Baltasariui už jo darbą. Dėkoju toliau, ponė Lichtenberger, dėkoju aš galiu pritarti e, beveik viskam, kas buvo pasakyta dėl daugelio aspektų. Ir manau, kad mes turėtume atkreipti dėmesį į tokį dalyką. Yra daug stambių įmonių, kurios e, teikia e, deklaracijas dėl socialinės atsakomybės. Dauguma tų deklaracijų dažnai turi daugiau tokios marketingo priemonės pobūdį. Todėl, pavyzdžiui, netgi Vokietijoje kai kurie žurnalai paskelbė straipsnius, nes jie pabandė panagrinėti, ką reiškia, jeigu kažkokia stambi bendrovė teigia, kad ji, e, pavyzdžiui, e, įsteigia mokyklas darbuotojams. Tai, ką pavyko ištirti žurnalistams, tai iš tiesų tai buvo dažniausiai e, žemės klypas, kur galbūt kažkada ateityje po 50 metų bus statoma mokykla. Taigi yra tokių deklaracijų, yra tokių pareiškimų, tačiau mes turėtume e, kontroliuoti, kad tai nebūtų tik marketingo priemonės, o e, kad tos deklaracijos būtų palyginamos, kad esminė informacija juose būtų palyginama Ir mes taip pat turėtume žiūrėti, ar tose deklaracijose atsispindi tikra tiesa. Ir čia norėčiau pasakyti vieną esminį dalyką, tai yra tiekimo grandinės e, klausimas. Žinau, kad tai yra sudėtingas klausimas. Dažnai e, viename produkte, viename gaminyje yra dalių, kurios yra pagamintos visame pasaulyje. Nesvarbu, ar čia kalbėsime apie žaliavas ar apie e, gamybos proceso iškelimą į kitą šalį. Norėčiau uh, paaiškinti, kodėl man tai atrodo svarbu. Įsivaizduokite, kad tarkim stambi bendrovė veikianti Europoje uh, E, ji turi ten savo būstinę ir ji pateikia puikias ataskaitas apie tai, kad pavyzdžiui e, Europoje ji pasirūpina tuo, kad darbuotojų vaikai būtų prižiūrimi po, po pietų. Tačiau kita, ki, e, kita vertus ta įmonė daugumą savo produkcijos yra perkelusi Bangladešą. Ir ten darbuotojai Bangladeše tikrai nėra traktuojami taip, kaip čia e, Europoje ir ne taip, kaip įmonė e, teigia, kad ji, pavyzdžiui, Europoje taiko puikias priemonės. Todėl aišku, kad ta tiekimo grandinė yra labai svarbus aspektas, todėl kad yra tam, tikros, e, tam tikri tarptautiniai procesai, kurie kažką reiškia, nes visokie nešvarūs e, darbai arba e, socialiai sudėtingi darbai dažniausiai yra iškeliami iš Europos. Tai yra pastarųjų metų skandalas ir to negalima pamiršti, negalima pamiršti, kas atsitiko pastaruoju mesu, metu, kad pavyzdžiui e, visiškai netinkamuose pastatuose e, dirbo šimtai žmonių baisiomis darbo sąlygomis. Ta reikia taip pat e, suvokti, tą reikia atsižvelgti. Jeigu e, Europos bendrovės tikrai bando e, pagerinti darbo sąlygas atitinkamose šalise, kiek tai įmanoma. Tai tokios įmonės susiduria su didžiulė konkurencija, jos, jos negali pasiteisinti toje konkurencijoje. Ir jeigu mes šitą e, finansinę, finansinių ataskaitų e, prievolę nesusiesime su e, socialinė atsakomybė, su, to, su tomis įmonėmis, kurios tikrai prisėma socialinę atsakomybę, jos dažniausiai e, pa, patiria nuostolių konkurencinėje kovoje. Pavyzdžiui, e, tos į, į, įmonės, kurios suteikia darbuotojams neapmokamas atostogas dėl vaikų lygos arba, arba apšiltina pastatus ir panašiai. E, Todėl aš norėčiau, kad įmonės, kurios iš tiesų uh, daro tai, ką pateikia savo socialinės atsakomybės deklaracijose, kad jos nepatirtų, e, nenukentėtų toje e, konkurencinėje kovoje dėl tų įmonių, kurios per neskaidrę tiekimo grandinę visus nešvarius darbus iškelia į užsienį ir nesažiningai konkuruoja su tomis įmonėmis, kurios veikia sažiningai. Norėčiau, kad tos įmonės, kurios veikia sa e, sažiningai, kurios e, apie tą sažiningą prekybą kalba ne tik tai savo prekės ženklų, bet iš tiesų siekia, kad būtų sažiningi prekybos santykiai, kad jos nenukentėtų. Nes tik tai tada, kai tai bus, Europos. E, ekonomika turės galimybę vėlgi išlaikyti didelę dalį produkcijos gamybos Europoje, nes kitaip bus e, puikios galimybės iškelti e, visą kritinę gamybos dalį e, ten, į tas šalis, kur negalima kontro, atitinkamai kontroliuoti. Todėl norėčiau kreiptis į kolegas ir pasakyti, kad uh, Aišku, įmonės pateiks argumentą, kad tai yra pernelik didelė našta, kad visa tai yra pernelik sudėtinga. Tačiau tam, kad įmonės pradėtų atsakingai veikti, e, tai manau, kad e, reikia įsiklausyti į tas įmonės, kurios tikrai sąžiningai e, e, veikia ir kad tos įmonės, kurios laikosi visų etikos e, e taisyklių, kad jos nenukentėtų konkurencinėje kovoje. Ir paskutinis e, dalykas, ką noriu pasakyti, e, jeigu mes iš pat pradžių pasakysime, kad kiekviena bendrovė, kuri pasako, kad e, galėtų kilti problemų jos administravimui, jeigu ji turės atskleisti, atskleisti kažkokią informaciją ir jai bus suteikiama išimtis, tai tuomet visas šitas dokumentas neturės prasmės. Mes tiesiog pateiksime uh, rekomendacijas, kaip geriau apeiti įstatymus tokią formą ir mes nieko nepasieksime. Gerbiami kolegos, e, pranešimas, pranešimo svarba yra žymiai didesnė, negu mes iš pradžių manėme. E, vien tik skaidrumas verslo santykiuose gali padėti e, toms įmonėms, kurios veikia etiškai, nesvarbu ar Europoje, ar už jos ribų, galime padėti toms įmonėms suteikti e, privalumus rinkoje prieš tas įmonės, kurios e, turi neskaidrę tiekimo e, grandinę ir per ją bando nesažiningai kontroliuoti su ta etiška veikla tik tai skatinant etišką veiklą mums pavyks pasiekti, kad ilgalaikėje perspektyvoje didelė gamybos dalis ir išliks Europoje. Todėl mes turime būtent ir siekti šio tikslo. Dėkoju toliau kolega Masip. Ačiū pirmininkė labai trumpai. Mano kolega ir bičiulis ponas federatė negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, todėl aš norėčiau Jums pristatyti jo nuomonę šiuo labai subtiliu klausimu. Leiskite Jums pranešti, kad mano frakcija turi labai aiškę poziciją dėl šio, šio pranešimo, kuris beje turi du svarbus aspektus. mane tikrai neramina tai, kas vyksta. Kai vakar e, į mus kreipėsi ponas Bernie, ponė Vikstrom beje apie tai e, kalbėjo, man pasirodė, kad bus atvertos duris e, visokio plauko lobistams. Ir lobistai stengsis prastumtis jiems palankius pasiūlymus slapčia Tai, ką vakar pasakė ponas Barnie, buvo labai labai svarbu. Nes iš tikrųjų kai kas e, visiškai nesirūpina tuo, kaip vykdoma yra kalnakasybos darbai, pavyzdžiui, Afrikoje. Ir e, Rebeka visiškai teisingai sakė, kad e, tai, kas įvyko Bangladeše, sukrėtė mus visus ir mes visi, kaip teisės kuriejai turėtumėte reaguoti, turėtume surasti šioms problemams reikalingus sprendimus. Ir pritariu tam, ką sakė ponė Lichtenberger apie nepakankamą aiškumą, nepakankamą skaidrumą. Negalime leisti, kad tai, jog kai kurios įmonės e, piknaudžiauja šią informaciją, pakenktų toms įmonėms, kurios elgėsi visiškai sąžiningai ir uh, laikosi visų etikos normų. Negalime sudaryti palankesnių sąlygų tiems, kas yra pasirengę sučiauti. Dabar tiekėjų ir e, subrangovų grandinės ir ataskaitų teikimas pagal nacionalinius reikalavimus atskiriuose valstybės narėse. Šie dalykai yra absoliučiai svarbus ir turime juos įspręsti. Aleksandra Tan, prašau. Taigi, gerbimi kolegos, pirmiausia, aš norėčiau e, pateikti paaiškinimą atsižvelgdama į mūsų paskutinę diskusiją komitete. E, galbūt čia e, nesupratote manęs, Galbūt <laughs> mane teisingai išvertė, mes iš esmės nenorime užtikrinti tokio ligmens kaip Rusijoje ir Kinijoje. Mes norime, kad būtų socialiai atsakingos įmonės. Čia aš pirmiausia norėčiau paminėti mūsų delegacijos kelionę į Kiniją ir ten mes padarėme išvadas kad pirmiausia svarbu ne įtvirtinti kažką įstatymuose, bet e, praktiškai iš esmės reikia įgyveninti tas nuostatas, e, e, nes verslininkai susiduria su tuo, kad kai kurie standartai yra smarkiai sumenkinami kitose valstybėse. Komisija mums gali įvardinti kai kurios atvejus, kur būtent yra nekreipiami dėmesį į standartus. Ir sakykime, čia aš kaip jau sužinojau apie e, delegacijos į Kiniją išvadas, e, tai būtent ten ir yra toks, to, tokiu atveju registruota. E, tai patvirtina ir komisija savo atinkamuose ataskaitose. Na, aš manau, kad mes pranešimą neturėtume išplėsti ir apimti daugybę tūkstančius kitų dalykų, kuriuos norime įtraukti. Na, pagrindinis dalykas tai yra socialinės atsakomybės e, įsipareigojimas tai yra susijęs su supratimu, kad e, nepaisant e, tų standartų, kurie nustatyti teisės aktuose, reikia gyveninti ir atitinkamas vertybės, būtent kurios yra susijęs su socialinė atsakomybė. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad ta socialinė atsakomybė vėl neturėtų būti įtraukta į finansinę atskaitomybę. Čia pirmiausia kalbame ne apie tai, kad, kad vy, vyriausybė yra tamsi, tarsi yra primetamas tam, tikri, tam tikros tam tikros nuostatos, kaip turėtų būti reglamentuojamas, pavyzdžiui, darbo laikas. Čia iš esmės jau tarptautiniuose aktais yra e, reglamentuotas, pavyzdžiui, darbo laikas, atostogų laikas ir darbo krūvis. Su socialinė atsakomybė šios nuostatos neturi nieko bendro. Čia turi būti ugdomas supratimas. Ir kiekvienoje valstybėje narė ugdomas supratimas, ką turi daryti įmonė, kad būtų jos socialinė aplinka pagerinta. Na, dabar kalbant apie tas išnaudojamas darbuotojus, net tiksliau, kalbant apie tas mažas ir vidutinės įmonės, tai būtent e, yra skirtingos savokos, kaip kuri įmonė yra vidutinė. Mažesnė negu 500 e, žmonių įdarbintų, tai reiškia jų vidutinė įmonė, pas mus yra Vokietijoje kitokie skaičiai. E, tos įmonės, kurios būtent įdarbina daugiau žmonių, gali turėti tokią interesą būtent skleisti informaciją apie, apie savo socialinę atsakomybę. Dabar čia, kalbant apie tuos darbuotojus. Aš norėčiau žinoti, kaip ponia Lichtenberg ką tik kalbėjo apie išnaudojimus darbuotojus e, Bangladeše ir man reikia konkretumo. Jeigu aš, pavyzdžiui, kaip verslininkas važiuoju į Bangladešą, matau tuos tipinius fabrikus, e, kur e, ant, ant, atskiri siuvėjai arba kirpėjai neturi savo atskiros darbo vietos, visi yra su, suvaryti į vieną salę. Ta, kaipgi aš galiu dabar nustatyti, ar tas pastatas yra tinkamas, ką, kągi aš kaip e, verslininkas turiu daryti, ar aš turiu e, ištirti, atlikti ekspertizę to pastato. Ar aš turiu e, patikrinti, ar žmonės, kurie ten darbinti, mergaitės, pavyzdžiui, jos yra per jaunos. Uh, Ne, pavyzdžiui, kai kuriuose įmonėse yra 12 mečiai, 13 mečiai, jie dirba. Ar aš turiu nuolat tai tikrinti? Čia aš kaip tik tai susiduriu su Indijos organizacijomis, e, nevyriausybinės organizacijomis ir jos nurodo, kad vaikų darbas dėja yra paplitęs pasaulyje, nes taip išmaitinamos šeimos. Ir nevyriausybinės organizacijas E, prieštarauja, kad, pavyzdžiui, dirbti gali tik tai nuo 16 metų vaikai, nes e, kitų atveju nebus e, užtikrintas pajamų šaltinis atitinkamoms šeimoms. Na, bet jeigu, pavyzdžiui, aš nežinau, ar pastatas, sakykime, fabrikas, kuriame dirba žmonės, jisai sugrius ar ne, tai aš turiu pasitikėti vyriausybę, bet jeigu aš nepasitikiu, tai ar aš turiu į statybų inspekciją kreiptis, klausti, kiek yra kartų per metus tikrinami tokie pasadai. Taigi, ką konkrečiai aš turiu kaip verslininkas padaryti, kad tokiuose valstybėse nustatyčiau, kad kažkas yra negerai. Ir jeigu aš matau, kad e, kažkuriam fabrike šimtas arba du šimtai žmonių dirba, dėl to aš iš esmės dėl tos tiekimo grandinės Mm, esu nusteikusi mm, kritiškai. Manau, kad e, įmonėms yra taikomi per dideli reikalavimai, jos negali pačios viso patikrinti, ar darbo sąlygos ar pastatai yra tinkami. Dabar, mm, birželio mėnesį e, yra peržiūrėta e, atitinkama direktyva, komisijos pasiūlymas jau yra šiek tiek pakeistas, bet E, aš e, dabar, dabartinį e, tekstą pritaikiau prie naujausios direktyvos, tai būtent surinkau naujau, naujausią informaciją. Čia mes pirmiausia turime kalbėti ne apie tai, kad turi būti mažesnis, pavyzdžiui, skaičius darbuotojų negu 500. Aš čia turiu vis dėlto pabrėžti, kad e, jeigu mažiau yra 5, negu 500 darbuotojų įmonė, tada nereikia socialinės atsakomybės įrodymų pateikti. Ir manau, kad, e, kad kai kurie klausimai turėtų būti iškelti kitus pranešimus, ypač kalbant apie auditą, nes e, komisijai reikia pasakyti, kad, kad jeigu mes peržengsime komisijos e, pasiūlymą, tada e, audito atveju, pavyzdžiui, mes turėsime nustatyti, kokias e, išlaidos susidaro. Ir tada, žinoma, taikyti kitokius reikalavimus, kurie smarkiai viršyje komisijos pasiūlymą. Pone Lisneberg, jūs taip pat reikalaujate atsakomybės, bet mums šiuo atveju uh, reikės e, poveikio vertinimo, bet dėl to poveikio vertinimo nėra priimta jokio sprendimo. Na, iš tiesų, visa tai turėtų būti dar išnagrinėti. Todėl man labai svarbu, kad mes neišplėstume taikymos ryties iki begalybės. Ačiū, panas Pironė. Ačiū, panė pirmininkė. Dabar jeigu kalbame apie pakeitimus, tai aš kai kurių pakeitimų nesuprantu. Kai kurie e, pakeitimai buvo parašyti vokiškai, aš jų nesuprantu, dėl to e, man sunku apie juos kalbėti, jeigu nėra jokio vertimo. Aš norėčiau bet, bet kokiu atveju iškelti klausimą dėl pavadinimo. Aš manau, kad čia yra tik, tai ne tik tai formalus klausimas. Čia yra patiktas tekstas, kuris yra susijęs su e, direktyvų, kurios nebeegzistuoja pakeitimais. Nes abi senesnės direktyvos buvo panaikintas. Todėl aš keliu klausimą, kaip yra įmanoma, kad, kad jeigu yra pateikstas e, tekstas, kuris turi kažką pakeisti, bet to, to kas turi, ką, ką reikia pakeisti, jau nebėra. Mes, kaip Europos parlamentas, esam įsipareigoję įvairias anomalijas pakeisti. Tai būtent taip, susijęs su teisės aktais mes keičiame būtent taikymus rytį ar pavadinimus. Aš nesuprantu, kodėl komisija nepritaikė šio teksto prie dabartinių direktyvų. Tai būtent tuo metu, kai buvo patiktas šitas pasiūlymas. Galbūt kažkas iš komisijos galėtų atsakyti šį klausimą. Ar yra komisijos atstovų? Tai dabar suteiksiu žodį komisijai, o paskui pranešėjai. Yes, thank you. On, on this... Ačiū. Šiuo klausimu Aš norėčiau pasakyti štai, kad pirmiausia dėkuoju Jums už tai, kad leidote man dalyvauti šioje diskusijoje. Komisija E, patekė šį pasiūlymą balandžio mėnesį ir tuomet e, buvo siekiame įspręsti problemas, kurios buvo nustatytos e, nefinansinės informacijos teikimo srityje, kuri, kuri, kuri tuo metu reglamentavo dvi direktyvos. Komisija patvirtino savo pasiūlymą balandžio mėnesį ir vėliau birželio mėnesį uh, teisėkuros institucijos patvirtino teisės aktą, kuris panaikino tas dvi direktyvas. Taigi, iš tikrųjų, šiuo metu tesiama yra teisėkuros procedūra, nagrinėjamas šis komisijos teisėkuros pasiūlymas ir mes norėtume pasakyti, kad galiojančios teisės normos pasikeitė ir šis pasiūlymas keisti direktyvą yra taikomas tą tai direktyvai, kuri pateikė anksčiau galiojusios dvi direktyvas. Tai tiek norėjau paaiškinti. Dėkuoju. Okay, was... Gerai, nežinau, ar kolegai Speroni pakanka tokio atsakymo, atrodo ne, prašau kolegas Speroni. Aš suprantu, kad e, pasiūlymas buvo pateiktas tada, kai dar galiojo šita direktyva, tačiau manau, kad buvo galima pakeisti bent jau pavadinimą po to, kai baigė galioti esama direktyva, o komisija apsimetė, kad nieko neįvyko ir dabar e, šita užduotis perkeliama kitiem, kitoms teisėkuros institucijoms. Aš to nelabai suprantu mes dabar kalbame apie keitimą tų tekstų, kurių, kurių net nėra, kurie nebeegzistuoja. Tik manau, kad trilogo dėrybose, kurios kažkada tikrai įvyks dėl šio teisės akto, gausime kažkokių konkrečių komisijos pasiūlymų. Dar norėčiau pateikti vieną pastabą iš savo pusės. Man atrodo, kad bet kokiu atveju turime vengti tokio dalyko, nes dėl to socialinės atsakomybės yra tarsi vieninga nuomonė, taigi mes turime vengti, kad būtų numatytas reikalavimas audituoti, nes tai iš tiesų būtų didžiulis darbo krūvis auditoriams, tarsi sukurtume papildomas darbo vietas, bet įmonėms tai būtų didžiulė našta. Ir uh, E, stiprintume monopolizaciją šioje srityje. Ir yra, mes turėtume imti, čia priimti griežtesnės nuostatas negu atskaitomybės direktyvoje, e, kur sakėme, kad ten užtenka tik tai ataskaitos. E, Toliau kitas klausimas, kokios yra perspektyvos. Aš vakar komisarui e, pasakiau, kad būtų prasminga siekti šio teisės akto, kad jis būtų priimtas kiek įmanoma greičiau, bet kuo mes daugiau krausime į šį teisės aktą, tai tuo e, nerealiau atrodo galimybė, kad dar šioje kadencijoje priimsime kažkokį sprendimą, nes e, E, yra valstybių narių vyriausybių, kurios e, nepalaiko šio, šio teisės akto, taigi tam, kad šis teisės aktas būtų palaikytas, kad sulauktų paramos, mes turėtume e, rasti tokį požiūrį, panašiai kaip apie atskaitomybės, kaip buvo dėl atskaitomybės direktyvos, kad būtų e, atsižvelgta į įvairias įmanomas perspektyvas ir nuomonės ir neturėtume dabar e, E, sužadinti lūkesčių, kurios, e, kurie jau dabar atrodo nerealūs, ypač kalbant apie įgyvendinimą. Iš kolegos Baltazarė žinau, kad jis tikrai yra suinteresuotas e, pasiekti kažkokio rezultato dar šioje kadencijoje. Taigi visa, viskas, ką mes dar čia daugiau krausime į šį teisės aktą, tai apsunkins būtent to rezultato siekimą. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, o paskui dar noriu pasakyti ponė Tain ir ponė Lichtenberger. Ar pirmiausia suteikysime žodį kolegiams? Kolegiams, taigi nežinau, kuri pirma pasakys, pradėsiu gal nuo ponios Tain. Aš norėčiau tiesiog atsakyti į tai, ką pasakė ponas Speroni. Aš aiškinau, aš anksčiau. E, nagrinėjau abu tekstus ir išbraukiau visą seną komisijos tekstą. Mano pakeitimai yra taikomi naujai e, direktyvos versijai. Ir todėl norėčiau, kad komisija pasakytų, ar nėra numatyta tam tikra procedūra, e, kaip tokiais atvejais reiktų. E, Elgtis techninę prasme, nes ne pirmą kartą pasitaiko toksai atvejs. Aš pati galvojau, kaip čia reikia elgtis ir aš pagalvau, kad reikia teikti pakeitimus naujai direktyvai, o nesiremti E, senu teisės aktu, kuris jau apskritai dabar nebegalioja. Taigi ar aš teisingai elgiausi ar ne ir kaip tokiu atveju teikti pakeitimus? Tai nėra e, klausimas komisijai, tai yra darbo tvarkos klausimas, mes jį patys turėtume atsakyti, ponė Lichtenberger. Problem. Dėl šios problemos, manau, galima pasakyti tokį dalyką, kad mes turime arba kažkokią pastabą pažymėti, arba nagrinėti šią problemą, nes trilogo dėrybose jau bus per vėlų, nes bus tiesiog, tiesiog trūks pagrindo, kuriuo diskutuojame. Ir norėčiau dabar sureaguoti į tai, ką pasakė kolegė Taint e, dėl netgi išjuokia mano pageidavimus dėl e, tiekimo grandinės. Norėčiau pasakyti, kad jeigu fabrikas Pavyzdžiui, tas fabrikas, kuris sugriuvo Bangladeše, e, jeigu tik pažiūrėtume į tą fabriką, jau iš karto būtų aišku iš pirmo žvilgsnio, kad jis negali veikti. Gal jūs e, tikriausiai skaitėte ataskaitas, kad buvo labai stori įtrukimai sienose. E, ir tie įtrukimai buvo slepiami nuo žurnalistų. Taigi negalima taip e, palengvinti bendrovių darbą, kad e, jos galėtų pasiteisinti. Aš juk negaliu patikrinti e, pastato konstrukcijos statiškumo. Manau, kad e, kalbant apie tiekimo grandinę, reikia įpareigoti įmonės, kad jos, pavyzdžiui, kontroliuotų, ar nėra įmonėje e, labai daug jaunų mer mergaičių, e, kur kas, kas jau krenta į akis iš pirmo žvilgsnio. Ir aš ma mačiau daugybę televizijos reportažų ir buvo tikrai kai kurie dalykai yra, buvo akivaizdus, kai kada net yra akivaizdu, kad E, labai pažeidžiamos darbo teisės. Ir pavyzdžiui, e, tokie dalykai ar kenksmingos medžiagos naudojamos gamybos procese, tai tą galima tiesiog užuosti. Aš e, nereikalauju statybų priežiūros ataskaitos dėl pastato konstrukcijos, dėl kiekvienos įmonės, dėl kiekvieno filialo Kinijoje, bet bet aš tiesiog reikalauju, kad būtų kovojame, e, kovojama su grubiais pažeidimais, o ne e, pateikti e, tokius, tokias deklaracijas, kur pavyzdžiui kalbama apie tai, kad aš statau Afrikoje mokyklą, o po 15 metų patikrinus ten dar nėra jokio, jokio požymio, kad ta mokykla kažkada atsiras. E, ir e, reikia suvokti, kad jeigu yra pardavinėjami marškinėliai už 99 euro centus, tai jau yra kažkas negerai, e, tai yra grubus klaidinimas, todėl reikia tam tikrų vieningų standartų, vieningų normų, kad bent jau minimaliai užtikrintume kažkokį saugumą. Mes neišspręsime čia Bangladešo ir Kongo problemų, bet mes galėtume sumažinti tas problemas ir uh, mūsų ir priversti savo bendrovės prisimti atsakomybę, nes kitaip iš visų e, valstybių narių, kur yra veikiančios sistemos, gamyba bus perkelta e, į tas šalis, kuriuose nėra atitinkamos sistemos, tą turime turėti omenyje. Dėkoju, dar du kolegos nori pasisakyti, kolegas Peron ir kolega Vikstrom. Dėkoju, ponė pirmininkė. yra 1993 metų tekstas, e, kuris iš esmės atspindi tai, ką pasakė ponė Lichtenberger. Tačiau man sunkumų kelia e, būtent kontrolės klausimas, nes gali būti, kad pavyzdžiui yra 20 cm įtrukiai sienose, tačiau aš nežinau, kaip įpareigoti įmonę, E, kuri e, užsako prekes iš kitos šalies, kad e, įmonės atstovai nuvyktų į tą vietą ir patys pasižiūrėtų, kokiomis sąlygomis gaminamos tos detalės ar prekes. Galbūt galima įtraukti atitinkamas nuostatas į prekybos susitarimus su atitinkamomis šalimis, nes negalima priversti atskirų įmonių, e, turint omenyje visas išlaidas, e, kurias patiria įmonė dar ir vykdyti tokias kontrolės. Praktiškai tai yra sunkiai gyvendinama. E, mes čia kalbame apie pareigą teikti ataskaitas. Tai tiesiog mes turime surašyti, kokie, kokios yra nuostatos, kokios yra taisyklės toms ataskaitoms, kad jos būtų skaidrios. Pane Vikstram. Thank you very much. Ačiū pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes nekalbame apie teisės aktą, kuris būtų skirtas socialiniai įmonių atsakomybei. Ne. Ši šis dokumentas yra skirtas tam, kad ataskaitos būtų teikiamos kuo skaidriau. Net ir nereikia čia pradėti diskusijos apie socialinį įmonių atsakomybę. Apie ją beje įdomu yra kalbėti visuomet, visuomet įdomu kalbėti apie humanitarinius verslo aspektus, bet dažniausiai tai darome prie kavos. Dabar tikrai apie tai nereikia kalbėti. Aš manau, kad ponas Baltasarė dirba labai rimtai, labai gerai ir mes turime pasistengti suformuluoti parlamento poziciją, kuri būtų stipri, kuri pas, paskatintų mūsų e, e, pranešėją pradėti dėrybas trišaliuose posėdžiuose, sustikimuose su labai aiškia pozicija. O apie kitus dalykus galime pakalbėti per kad ir kalėdinį vakarėlį. Dėkuoju žodis ponui Baltasarius, teikimės. Ačiū ponė pirmininkė. Be abejo, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms e, už jų pastabas, už jų e, pasisakymus, dėkoju taip pat ir už jūsų pasiūlymus ir už tai, kad jūs taip e, aistringai kalbėjote apie šį dokumentą. Aš manau, kad mes turime elgtis realistiškai. Ir mes turime padėti labai aišku pagrindą tolesniam darbui. Ir pirmininkas ir Sisilė apie tai kalbėjo. Nemažai įmonių visiškai nepasitikė e, šiuo dokumentu. Taryba e, O taryboje, kaip jums vis yra žinoma, yra kelios valstybės narės, kurios e, priešinasi, tai nepritarė šiam dokumentui. Aš manau, kad Europos įmonės, tam tikro dydžio įmonės mes kalbam, tai yra įmonės, kuriuose dirba daugiau nei 500 darbuotojų, turi teikdamos savo finansinės ataskaitas pridėti ir informaciją apie nefinansinius dalykus. Tai būtų ir e, informacija apie žmogaus teisės, apie e, e, aplinkosaugą ir taip toliau. Mes e, nenorime, kad įmonės būtinai kalbėtų tik tai apie filantropinius projektus. Mes tiesiog norime, kad įmonės įsipareigotų teikdamos tokią informaciją užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Štai ko mes siekiame. Mes norime, kad tiesiog viskas būtų daroma skaidriau. Mane taip pat. E, da, da, neramina, šokiruoja netgi padėtis kai kuriuose šalise. Ir be abejo, galima būtų gal užtikrinti geresnę kontrolę, da, stiprinant um, gaminių atsiekamumo nuostatas, ga, geriau tikrinant mūsų rinkose parduodamas prekes. Ir jeigu žinome, kad, kad marškinėliai, parduodami yra už jokingą kainą. Akivaizdu, kad tie marškinėliai buvo pagaminti e, ne, ne Europoje, bet kur nors Bangladešė ir todėl ir kainuoja 1,99 centus. Ir akivaizdu, kad už tokią kainą neįmanoma užtikrinti padorių darbo sąlygų. Mes nenorime užkrauti papildomos naštos nei mūsų įmonėms, nei užsienio bendrovėms. Jei šios įmonės nėra da, Volkswageno, Benetono ir kitų Europos bendrovių filialai, trečiose šalyse, tuomet mes nelabai ir ką galime daryti. Ne, mes kalbame apie š, trečių šalių bendrovės, kurios yra tų, tų šalių nacionalinės bendrovės. Ir aš manau, kad užtikrinti info, patikimos informacijos surinkimą bus labai sunku, ypač kai kalbame apie būtent visų tiekėjų e, ir subrangovų grandinę. Taigi mes norime, kad būtų padidintas skaidrumas, kad e, informacija teikiama visuomeniai įmonės vardu būtų e, skaidresnė. Ir mes parla, parlamentas norime taip pat, kad būtų įspręstos ir E, užtikrintas didesnis aiškumas ir kad kartu būtų e, geriau teikiamos ataskaitos pagal nacionalinius e, reikalavimus. Ir vakar kalbėjome su ponu Barnie, bet nežinau, ar mes dabar, ar būtų dabar tinkama vieta kalbėti mums šiame dokumente apie būtinybę kovoti su korupcija ir mokesčių vengimu. Valstybės narės pirmiausia turėtų imtis tam reikalingų priemonių. Ir visose valstybėse narėse e, galioja e, teisės aktai ir kartais tie teisės aktai neįleidžia skleisti tam tikros informacijos, nes kai kuri informacija gali būti kvalifikuojama kaip konfidenciali, konfidenciali informacija. Ir todėl valstybės narės gali pačios pasirinkti, e, kaip reglamentuoti teiktinos informacijos formą ir turinį. Mes norime elgtis e, taip pat ir e, atsargiai, protingai. Ir vyksta dėrybos, ir vyks jos, matyt, ir kitais mėnesiais, ir, ir tolesnėje ateityje. Aš noriu pavelgtis praktiškai. Aš manau, kad reikėtų mums patvirtinti tam tikras priemonės dar iki mūsų kadencijos pabaigos. Ir aš manau, kad tai yra padaryti įmanoma, nes mano galva nustatyti tikslai yra realistiški. Be abejo, reikės ieškoti kompromisų. Aš pasižymėjau kolegų išsakytas nuomonės, bet aš nenoriu dabar iš esmės keisti šį tekstą ir jį įtraukti tokias nuostatos, kurios tiesiog paralyžiuos tolesnės darybas. Ačiū. Mes balsuosime gruodžio mėnesį ir pažiūrėsime, ar pasieksime teigiamą rezultatą. Dabar periname prie 26 darbo tokis punkto. Jisai, e, ponas Rafaelė, perskaitys ataskaitą apie delegacijos vizitą į Kiniją. Parašome. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tiesų, mūsų e, komiteto delegacija nuvyko į Kiniją E, aš buvau šios delegacijos pirmininkas e, e, nuo 21 spalio iki 30 dienos. Pon Jenzievska, Svievka, pon Sarpkajus ir pats Peronė dalyvavo šioje kelionėje. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie prisidėjo prie mūsų diskusijų ten. Ypač norėčiau padėkoti Teisės komiteto sekretariatui ir frakcijų darbuotojams už jų darbą, kuri taip pat, už darbą, kuris buvo labai puikus. Ypač norėčiau e, padėkoti ES delegacijos darbuotojams Kinijoje, kurie mus palidėdavo į susitikimus Kinijoje ir supažindavo su kultūra, kuri ne tik tai institucinių požiūrių skiriasi nuo mūsų ataskaita e, yra e, patikta apie mūsų susitikimus. Aš dėl to nesigilinsiu į kiekvienus. Į kiekvieną susitikimą tiesiog apibrėšiu temas, apie ką mes kalbėjome. Pirmą susitikimą mes e, susitikėme su ekspertais Europos Sąjungos delegacijos ir sužinojome informaciją, kokia yra politinė situacija Kinijoje. Mums buvo pasakyta, kad, kad teisingumo struktūra nėra nepriklausoma, nes e, e, Kinijos komunistų partija kontroliuoja e, teisingumo sistemą. Bet yra ir vidutinė klasė, kuri vystosi pamažu Kinijoje, ji pamažu stiprėja, supranta, kas yra piliečių teisės, kas yra žmogaus teisės. Ir taip pat supranta, kad šalyje reikia imtis atitinkamų priemonių aplinkosaugos srityje, atsižvelgiant į tai, kokia, kokia pramonės politika yra Kinijoje. Kitas dalykas, tai yra problemos susijusios su intelektinės nusavybės apsauga Kinijoje. Tai būtent prisiminkime krokodil, krokodil e, bylą, tai būtent Europos prekės ženklas. E, Europos gamintojas e, dabar E, dalyvauja teisminėme ginčia su e, Kinijos gamintojas, kurie gamina šiuo prekė ženklu pažymėtus produktus. Taigi, mes susitikome su atinkamos ryties ekspertais, kalbėjomės šiomis temomis. Mes kalbėjome taip pat su Teisės komitetu e, Liaudės kongreso ir taip pat su aukščiausio teismo atstovais. Mes kalbėjome apie autorių teisų agentūrą, kuri e, būtent e, Kinijoje sprendžia intelektinės nusavybės klausimus ir mes susidurime e, su kokiamis praktinėmis problemomis, tai, kaip pavyzdžiui, autorių teisų suteikimo problema. Tai, tai, tai būtent kaip kultūros atstovai gali būti atlyginami už savo darbą. Taigi, matėme, kad e, yra pakankamai daug sudingų klausimų tokio, e, tokio didelėje šalyje kaip Kinija. Taip pat mes kalbėjome su vidaus rinkos komiteto delegatais. Mes e, iš esmės visur punktualiai dalyvavome, beveik, beveik nebuvo jokių trūkdžių ar problemų. Čia mes e, taip pat kalbėjome su ES e, prekybos rūmų atstovais. Čia e, būtent kalbėjome apie viešos pirkimus, apie abipusiškumo principą viešųjų pirkimų srityje. Be to vyksta dėrybos su Kinija ir Europos komisija siekia atinkamomis priemonėmis, mechanizmais sustiprinti dėrybinę poziciją, būtent bendradarbiaujant su Kinija viešųjų pirkimo srityje. Na, aš nepasakosiu apie kitus susitikimus, jie yra nurodyti mūsų ataskaitoje ir informacija, kuri yra išsiusta jums, buvo nuspręsta pat, pat, pateikti nuomonę, kuri bus išsiusta liaudės kongresui, būtent kalbant apie apie reformas, siekiant modernizuoti teisės aktas susijusi su prekės ženklais. Na, čia pirmiausia kalbant apie šitą krokodilą prekės ženklą. Ačiū už šį pranešimą. Pane Lichtenberger ir pane Vikstram noriu pasakyti. Ačiū už šį pranešimą. Na, jūs labai mandagiai išreiškite tuos e, skirtumus tiek e, teisingumo sistemoje ir tiek e, atinkamų nuostabų taikymo arba įgyvenimo teisingumo sistemoje. Na, mes turime atinkamas nuostatas dėl e, prekių, prekių ženklų e, koegzistavimo, bet e, iš esmės vienas dalykas yra jos taikyti labai griežtai tas nuostatas, o kitas dalykas taikyti tas nuostatas kaip atitinkama pagrindinį principą. Na, mes turime tokias nuostatas Ir mes naudojame tas nuostatas, būtent e, nustatydami faktinės aplinkybės, jeigu yra kokių neiškumų, kasgi, kokius prekiženklus naudojo, naudoja. E, man iš esmės nėra taip svarbu įvertinti, ar mes esam teisūs, ar e, Kinijos vyriausybė, ar komunistų partija, ar Kinijos rinka. Manau, kad svarbiausia yra tai, kad žmonėms, kurie nori vystyti verslą Kinijoje, suteikti šią informaciją. Nes e, mes jau matėme, kad e, daugybė nepasteisinusių investicijų buvo padaryta ir Europos įmonės bandydavo patekti į Kinijos rinką su savo prekės ženklais ir e, bandydavo juos tinkamai įregistruoti pagal Kinijos teisę ir gal galia suprato, kad vis dėlto šitas įvairių prekės ženklų koegzistavimas yra sudėtingas ir problematiškas. Būtent tuo laikotarpiu, kol yra Europos įmonė Kinijoje. Na, būtent yra tas griežtas įpareigojimas, kad turi būti keliamos bendros, kūriamas bendros įmonės su Kinijos įmonėmis. Na, tai yra viena iš esminių, viena iš esminių problemų. Ir manau, kad e, mes esame įsipareigoję pakeisti šią situaciją ir mūsų prekybos rūmai, žinoma, daro tam tikrų būdų atitinkamus e, žingsnius. Uh, bet reikia reikia informacijos, su kokia situacija ten galima susidurti ir kad yra atitinkamos nuostatos, bet jos turi būti taikomos. Jeigu aš tai žinau, galiu pasiruoštis savo e, verslo problemoms Kinijoje ir tada aš nuspręsiu, ar aš atliksiu šitą ilgą procesą, taip pat registruodamas prekės ženklą, ar e, ar aš leisiu kažkokiai savo e, prekės ženklo kopijai egzistuoti šalia mano prekės ženklo, o tai kartais gali sugriauti mano verslo modelį. Mes turime visų pirma suprasti, kad kitoje šalyje šioje srityje yra kitokia logika. Taip pat mes turime mm, potencialiems e, verslo partneriams Europoje pranešti, kad jie neturėtų per daug iliuzijų, skverbdamiesi į Kinijos rinką. Aš žinau tik tai nelabai ne, ne daug mm, Europos įmonių, kurios laimėdavo teismo procesus dėl ginčiuose dėl prekės ženklų naudojimo. Ne. Jie kartais turėdavo uh, susitaikyti su tuo, kad kopija jų prekės ženklo jau egzistuoja Kinijoje ir čia bendradarbiavimas arba darbas praktiškai neįmanomas tampa. Mes, jeigu sugriešninsime savo įstatymus Europoje dėl prekės ženklo apsaugos, tada mes negalime tikėtis, kad tie įstatymo sugriešinimai turės kažkokį poveikį kitoms šalims. Iš esmės, čia kalbame mes tik tai apie savo įmonės, kuriams taikomi tie įstatymai. Jeigu mes kalbame apie prekės ženklų klastotės, kurios patenka į Europą, tai mes ne, nepakeisime tos situacijos, sugriešinami įstatymus tik tai Europoje. Tie įstatymai turi būti griežtinami kitose šalise, iš kur patenka tos klastotės. Nes jeigu mes nustatome kažkokias e, nusikalstamos veikos, faktinės aplinkybės, e, tai e, mes negalime diskutuoti su kitomis valstybėmis, kuriuose ta nusikalstama veika nėra laikoma nusikalstama. Ten yra pagrindinis principas, kad galima, sakykime, klastoti prekės ženklus. Ir tai mes turime žinoti, prekiaudami ir dėrėdamėsi su ne Europos atstovais. Taigi, gerai, gerai parengti sustikimai ir gerai pasirinkti kontaktiniai asmenys parodė, kad vis dėlto reikia kaupti tinkamą informaciją ir ta, ta informacija, kuri koncentruotai mums buvo pateikta, turi būti sutikta ir kitoms suinteresuotosiams šalims. Tai yra verslininkams, kad žmonės, verslininkai e, žinotų, kas jų laukia kitoje rinkoje ir kad įmonės, tos bendros e, įmonės žinotų, kas jų laukia. Taigi ačiū už jūsų pranešimą. Tikrai e, delegacija buvo puikiai organizuota ir ES atstovybė tikrai labai pasistengė. E, pirmiausia, rengiantis e, šiai kelioniai, paskui rengiantis kontaktinius asmenys arba pranešėjus. Baigdama aš norėčiau pasakyti, jūs kalbėjote apie šitą autoritėsio agentūrą, aš manau, 60 žmonių ten dirba tik tai visoje Kinijoje. Ir šis modelis egzistuoja ten pakankamai rudimentiškai. Tai mes turime suprasti, tai yra modelis, kuris e, kinų kultūrai yra svetimas. Ir tik tai e, dėl PPO e, reikalavimų buvo sukurta tokia organizacija. Na, iš esmės, kaip aš 60 žmonių tokioje šalyje, kurioje gyvena 1,3 milijardai žmonių galiu apginti autorių teisės. Man tai neaišku. Ačiū. Tja, Frau Vikström. Pane Vikström. Thank you, and Eva has already pointed. Dėkoju ir Eva jau labai detaliai pakalbėjo apie tai, kad situacija yra dviprasmiška. Ypač kai kalbame apie intelektinės nusavybės apsaugą Kinijoje. Ponas Baltasarė buvo mūsų delegacijos pirmininkas ir mūsų vizitas buvo ir vaisingas ir nepaprastai įdomus. Ir mes įrodėme, jog mes, mūsų komitetas, gebame veikti kaip labai gera, gerai dirbanti komanda. Nes mūsų susitikimai buvo labai įdomus ir, ir uh, apskritai visas apsilankimas buvo labai malonus. Ir dėkoju taip pat ir sekretariato darbuotojams. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs parengėte tokią labai įdomią ir gerą programą. Kartais e, tikrai reikia pagirti žmonės e, už jų darbą, nes iš tikrųjų Jūs puikiai padirbėjote ir prisidėjote prie to, kad mūsų apsilankimas vyktų sklandžiai ir sėkmingai. Mes kalbėjome apie prekių ženklą, ženklų teisę. Rūpjūčio pabaigoje buvo priimtas įstatymas, kuris įsigalios 2014 m. gegužės mėnesį. Ir e, aukščiausiasis liaudės teismas e, ir kitos institucijos laukia mūsų pozicijos dėl to įstatymo ir todėl mes turėtume ją pateikti kuo e, greičiau. Mes tą pažadėjome Ir labai yra įdomu yra pastebėti tai, kad mes, Europos parlamentas, sugebėjome paveikti Kinijos poziciją. Nors aš, aišku, nenoriu čia sakyti, kad Europos parlamentas viską gali keisti. Ir panašu, kad mes galime, negalime keisti Kinijos įstatymą, bet galime įnešti savo indėlį į e, geresnių įstatymų rengimą Kinijoje norėčiau padėkoti dar kartą kolegoms už labai gerą ir malonę savaitę Kinijoje. Ganai, pite. Dėkuoju kolega Ganai. Relatore, una precizazione ulteriore. Aš norėjau tiesiog paklausti vieno dalyko pono Baltazarės. Reikia išsiaiškinti vieną dalyką susijusi su ta teisingumo pro, problema. Ar, du, ar tai 2007 ar 2008 buvo e, kita, kitos Europos parlamento delegacijos vizitas į Kiniją ir ten taip pat buvo kalbama apie klastotės ir apie teisingumo problemas. E, tam tikra prasme ironiška yra tai, kad mes susitikome susitinkame su vyriausybės tam tikra institucija ir ten kalbame apie klastotės, tačiau iš tiesų e, tarsi nepastebime, kad gatvėse atvirai prekiaujama su klastotais Rolex laikrodžiais už labai žemą kainą. Bet, bet kokiu atveju mes ten kalbėjome taip pat apie teisingumo sistemos problemas ir jeigu gerai prisimenu, kalbėjome net ir su valstybės sekretoriumi. Ir mums buvo pasakyta, kad yra suvokiamas, koks yra skirtumas tarp vakarų ir Kinijos, tarp Kinijos ir Europos ir ypač tam tikrų šalių, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir kitų institucijų nepriklausomumą. Ir būtų gerai, kad po penkerių metų ta teisingumo sistema būtų labiau nepriklausoma. E, todėl ar kas nors vyksta, e, ar kas nors pasikeitė per tuos metus? Taip, tam, tikro, tam tikros pažangos buvo pasiekta. ES delegacija taip pat dalyvavo ir konsultacijose dėl naujo įstatymo nukreipto prieš klastotės, tai yra naujas prekių ženklų įstatymas, kuris turėtų įsigalioti artimiausių laikų ir e, ES delegacija prisidėjo prie tų diskusijų, tačiau yra du sunkumai. Vienas yra e, teisinis saugumas, nes mes sužinojome, kad įstatymai yra leidžiami, tačiau jie iš, įgyvendinami tik iš dalies. Pekinas e, E, Pekino realybė yra e, vis vienokia, o provincijų, didžiulių provincijų e, realybė yra visai kitokia ir ten, pavyzdžiui, atitinkami įstatymai yra neįgyvendinami. Ir be šito teisės įgyvendinimo klausimo kita problema yra tai, kad labai ilgai užtrunka bylos nagrinėjimas E, taikinimo arbitražo institucijos, jos bando kažką daryti. Ir mes netgi turėjome galimybę susitikti su, su vienos tokios institucijos atstovais ir ten buvo kalbama apie skirtingas bylas, skirtingus ginčius, kurie buvo išspręsti. Ir mes taip pat kalbėjome apie, e, kalbėjome taip pat ir su e, pirmininku. Ir e, jam nepatiko, kad mes atkreipiame dėmesį tai, kad teisingumo sistemoje yra tam tikrų problemų. Kai kurie mūsų parlamentarai e, taip pat važiavo į šilko manufaktūrą, kurioje buvo e, E, daug prekių ženklų, kurie, pavyzdžiui, buvo lengvai pakeisti, pavyzdžiui, Moncler, ten sukeistos tik tai raidės buvo. E, taigi, nemanau, kad Kinija šimtų procentų laikysis e, teisės nuostato ir statymų dėl prekių ženklų ir dėl uh, autor, intelektinės nuosavybės, bent jau turint omenyje Kinijos rinką, tai tikrai yra sunku įsivaizduoti. Daugelis advokatų e, netgi nagrin, siūlo savo paslaugas tokiais atvejais, siūlo teisinės konsultacijas, taigi e, kaip galima iš anksto apsaugoti savo verslą prieš atvykstant į Kiniją, apsaugoti savo prekės ženklą, kaip būtų galima e, kiek įmanoma greičiau registruoti prekės ženklą. Yra pavyzdžių, kai Europos įmonės tiesiog prarado savo prekės ženklą dėl to, kad nesijėmė atitinkamų e, teisinių veiksmų, tam tikrų priemonių. E, iš anksto, taigi reikia iš anksto labai e, aktyviai konsultuotis e, teisinę prasme. Taip pat dar norėčiau padėkoti visiems darbuotojams, kurie parengė mūsų delegacijos vizitą ir noriu pasakyti, kad e, tikrai tas vizitas buvo puikus ir buvo labai svarbu, kad e, mes iš teisinės pusės nagrinėjome tokią svarbę ir didelę valstybę kaip Kinija. Dabar dar liko tam tikrų užduočių Sicilija ir mes dar atsakingai jas vykdysime. Na ir dabar einame prie tos užduoties. Mūsų darbo tvarkos taisyklės to nenumato, todėl turėsime, e, turėsime elgtis, taip sakant, su įgeneris. Iš tiesų, pirmininkų suiga turėtų priimti sprendimus dėl darbo tvarkos. Todėl aš pasiūlyčiau, kad kolegė Vikstrom, kolega Baldasarė ir sekretariatas E, susėstų, parengtų raštą, tai kažkokį tą raštą pateiktume koordinatoriams, tada kolega Baltazarė kaip delegacijos pirmininkas pasirašytų tą raštą. Tad manau, kad tokiu būdu kiltų mažiausiai problemų. E, išsiųstume tą laišką ar tą raštą į Kiniją, tai nebūtų oficialus laiškas iš Europos parlamento, tai būtų tiesiog delegacijos e, laiškas. Manau, kad reikia tiesiog kūrybiškai spręsti darbo tvarkos taisyklių problemas. Taigi baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Labai norėčiau padėkoti ponui Baltazarė. E, e, 27 darbo atvarkės punktą, tai yra Karim pranešimas dėl Europos prokuratūros, nukeliame į popietinį posėdį, nes ponas Karim negalėjo atvykti dabar iš ryto, jis atvyks po pietų, taigi pradėsime mūsų darbą nuo to punkto.